Actually, we're waiting for you. Kaip tik jūsų ir laukiame, kadangi jūs esate svarbus šio komiteto narys. E, Sinedriesi. Taigi, teskime posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų posėdėje ponę Oreilį. Ji ji mums pirmiausiai pristatys. Po to galėsime užduoti klausimus pagal Dehonto sistemą ir po to pagal procedūrą prašau žodžio dar bus. Kita klausimų dar tik prašau, ponia Reilė. Chairman, uh, members of the Petitions Committee. Pirmininkė, gerbimi komiteto nariai, parlamentarai, noriu padėkoti Jums už galimybę pristatyti savo kandidatūrą į šį postą. Taip pat noriu padėkoti tiems, kurie suteikė man laiko ir vietos pastarąsią savaitę su jumis pasikalbėti apie ombudsmeno tarnybą, apie parlamentą, apie bendrą darbą ir iš esmės apie jūsų siekius, jūsų norus ir apie ombudsmeno instituciją ateityje. Suprantamai, tokio dydžio parlamente yra įvairių nuomonių, kaip vertinamas ombudsmeno postas. Kai kurie iš jūsų puikiai pažįstate ombudsmeną, esate susidūrę, ar jūsų rinkėjai galbūt esate, yra susidūrę, analizavote klausimus, kuriais dirba ombudsmenas, kai kurie nelabai gerai žinojo Europos ombudsmeno darbą, bet žinojate, koks yra jūsų nacionalinio ombudsmenų darbas. Kai kas neigiamai išvelgia į šį šią tarnybą, tačiau aš pamenu, vienas ponas sakė, kad jis mane, kad tarnyba buvo tiesiog dekoracija virš ES biurokratijos. Tada aš jam pasakiau, aš pasakiau, aš, kad aš sutinku tik tai tam tikrų mastų. Žinoma, kai ombudsmeno tarnyba buvo sukurta pagal Maastrichto sutartį 23 metais, ji negalėjo būti niekas kitas tik dekoracija, nes ji vykdė tam tikrą Europos parlamento sieki valstybių narių siekį, kad būtų tarnyba, kuri padėtų institucijoms daryti tai, ką jos nori, sako norinčios daryti. Tai yra priartėti prie piliečių ir leisti piliečiams suprasti ir bendrauti artimiau su institucijomis pačiomis. Manau, tai liūdė mano ir siekį siekiančio posto kadangi jis yra iš Europos galių maržo e, paraščių kylantis, e, kylantį tarimą. Kitas ombudsmenas turi pereiti, prie kito, pereiti į kitą lygmenį, kad tarnyba būtų labiau matoma, dinamiškesnė ir galingesnė jėga, kad pasiekme du dalykus. Ne tik e, taisyti klaidas, bet ir padėti viešai administracijai ir institucijoms tapti viešo intereso centrais ir institucijomis. Taigi norėčiau pakalbėti apie savo patirtį, profesinę patirtį. Kaip jau buvo čia sakyta, aš esu Airijos nacionalinio ombudsmenė, tą darbą dirbu nuo 2003 metų, buvau paskirta prieš dešimtį metų. Ir unikalu turbūt yra tai, mano atveju, kad aš turiu atskirus įgaliojimus, taip pat kaip informacijos komisarė. Tai yra, aš gaunu visuomenės narių kreipimusis pagal mūsų laisvės informaciją, teisės informaciją ir skaidrumo įstatymus. Ir aš bendrauju su aukščiausiųjų teismu ir apeliacinių teismu. Nuo 7 metų aš taip pat buvau aplinkos sauginės informacijos komisare, kylanč, atsirandančių postų iš Orhuso konvencijos, kad būtų galima gauti svarbę informaciją susijusią su aplinka. Ex officio aš taip pat dirbau kitokį darbą, aš buvau standartų komisijos narė, dirbant, e, komisija dirba su elgesio kodeksai tarp e, politikams ir administracijos nariams, taip pat vykdome tyrimus dėl interesų konfliktų. Europos mastu, aš esu referendumos komisijos narė, kai kas gal žinote, galerijos įstatymus e, vyriausybė negali pati finansuoti, remti kurią nors pusę per referendumą. Todėl yra įkurta nepriklausoma referendumų komisija ir mes vykdome nešališkas e, informacijos kampanijas visuomeniai. Ir didžiausiai referendumai, kuriuose dalyvau, buvo referendumas dėl Lisabono sutarties ir, ir fiskalinio mechanizmo referendumas. Anksčiau, prieš tapdama ombudsmenę, aš buvau politinė žurnaliste, 20 metų, autorė, rašytoja. Mano darbai pripažinti, pripažinti gana aukštų lygmenių šalyje ir užsienyje. Dirbau tam tikrą laiką Šiaurės Arijoje per tuos neramumus, kurios e, mes e, tą laiką vadiname. Taip pat dirbau žurnaliste ir e, su Nymano fondo stipendininkė, esu to fondo taip pat patariama valdyboje. Ir man atrodo, kad svarbu, domėjimasis žiniasklaidoje yra labai svarbus, kuomet žiniasklaidoje iš principo vyksta pramoninė revoliucija. Ir tikriausiai ir jūs žinote, e, kad komunikacija yra nepaprastas dalykas, todėl e, mano patirtis šiuo atveju man padėjo dirbant mano darbą. Na, aš e, esu iš mažos šalies, mažos tarnybos, tačiau mūsų tarpinės atsakomybę, į savo tarpinę atsakomybę mes žvelgiame labai rimtai. Aš esu skaičiusi uh, paskaitas pasaulyje, Pietų Afrikoje, Meksikoje, Naujojo Zelandijoje. Esu liudijusi parlamentuose apie tai, kaip mano šalis, mano biuras tvarko šios klausimus. Ir mano tarnyba taip pat yra surengusi darbinių seminarų besikūrenčiams tarnyboms, pavyzdžiui, Etijopija ir Taivanė pasidalinti patirtimi. Tarptinio masto darbas man leido suprasti, kokį vaidmenį atlieka vadusmenas demokratinėje šalyje. Dešimtajame, devintajame, dešimtajame dešimtmetyje buvo aišku, kai vidurio rytų Europos šalis pradėjo kalbėti apie tokių institucijų kūrimą. Ir aišku, viena iš pirmųjų tokių institucijų buvo ombudsmeno. Ir e, tai rodo, jie domėjosi, kaip ši tarnyba veikia demokratinėse valstybėse. Ir nors nebūtinai turėjo pakankamą institucinę sąrangą, kad paremtų tokių tarnybų darbą. To šalis suprato, kad e, piliečiai nuspelno gauti pakankamai e, paramos iš e, administracijos. Ir ši tema labai svarbi atrodo ir Europos Sąjungoje šiuo metu pokalbėse ir su jumis, ir e, namuose, kur yra didžiulė e, griežto taupimo politika. Daug kas e, visuomenė kalba apie ES demokratinį legitimumą, daug kalbama apie tokio legitimumo trūkumą. Ir dažnai tai yra politinės temos, tačiau ombudsmeno tarnyba taip pat turi svainuoti labai svarbu vaidmenį, didinant pasitikėjimą, piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Todėl svarbu ne tik, kad ombudsmenas suvaidintų savo vaidmenį, bet institucijos turėtų griežtų etninių įsipareigojimų e, dirbti visų piliečių e, labui. Aš minėjau, kad Airijos konkreti patirtis yra tokia, kad dabar vykdoma e, taupimo politika, kuriai vadovauja trejetas Na ir kaip ombudsmenė pastarosius keturis metus aš e, mačiau viso to poveikį piliečiams. Žinoma, visų pirma, kalbama, kad čia yra ekonominė krizė, tačiau piliečiams atrodo, kad tai vyksta ir socialinė krizė. Na ir kągi ombudsmenai gali padaryti politikos srityje. Labai svarbu viešai administracijai įrodinėti, kad taupimo metais, kai žmonės patiria stresą, institucijos turi būti labai sąžiningos ir e, skaidrios, žmogiškos savo e, piliečių lab, e, atžvilgių. Ta reikia ypač pabrėžti. Kalbant apie parlamentą, aš visada labai vertinau tai, kad būtų kuriami geri darbiniai santykiai su parlamentu Tapus ombudsmene Airija 2003 metais, pirmiausia, pradėjau iniciatyvą įtraukti daugiau parlamento narių į darbą, kurį vykdė mano tarnyba. Nes aš matau, kad jūs esate bendrijos veidas ir jūs pirmiausia kreipiasi piliečiai, todėl jūs turėtumėte būti tas jungtis į mano biurą. Vienas pirmųjų dalykų, kurį padariau, aš raginau, kad būtų įkurtas Airijos parlamente peticijų komitetas, jis įkurtas prieš du metus ir jis buvo paremtas didelė dalimi jūsų komiteto e, pavyzdžių. Ir ponas e, Liobė atvyko į mūsų parlamentą ir papasakojo, kaip įkurti gerai veikiantį peticijų komitetą. Dabar trumpai norėčiau pakalbėti apie tai, kaip įsivaizduoja Europos ombudsmeno tarnybą e, Ombudsmeno tarnyba, man atrodo, tam tikrame, turi būti tam tikrame etape. Dabar turėsime trečiąjį ombudsmeną. Ir e, vystimasis yra panašus kaip ir kitose šalise. Pirmasis ombudsmenas e, turi paprastai nedaug darbuotojų, skundų nedaug. Reikia pripratinti institucijas ir viešą administraciją, kad kažkas yra, kas žiūri jiems per petį tai, ką jie daro. Antrasis ombudsmenas perina į kitą etapą ir ta prasme jis ar jį bando pakeisti viešosios administracijos mąstymą per e, praktik, geros praktikos kodeksus, tarnybos kodeksus. Taigi periname prie proceso, kuomet transformacija yra daug e, platesnė. O trečiojo ombudsmeno iššūkis yra perėti į dar aukštesnį etapą užduotis yra ombudsmeno tarnybą patversti dar svarbesniu veikėjų viešoje administracijoje, ne tam, kad jis įgytų daugiau galių ar įtakos, bet ombudsmeno e, sėkmės rezultatas ar matas būtų tai, kad ar viešo administracija pavyks, viešo administracijai pavyks transformuotis, tapti skaidresnė, labiau linkus teikti paslaugas, elgtis e, e, sąžiningai ir padoriai. Nebūtinai, kad jį tai turi daryti, bet kad ji nori tai daryti. Taigi toks būtų mano siekis dirbant šį darbą. Man atrodo, kad pasiekta nemažai. E, buvo ištirnėti labai svarbus atvejai sveikatos, aplinkos, skaidrumo, interesų konfliktų srityse. Tačiau aš manau, Neskaičiau, kad ne, nematoma didžiaja dalimi, bet nėra ypatingai matoma didžiajam piliečių skaičiui, didžiai piliečių daliai. Daugelis iš jūsų kalbėjo, kalbėjote su manimi, sakydami, kad sunku sudominti jūsų rinkėjus jūsų atliekamų darbų, tačiau kalbant apie mechanizmus ir būdus, kaip juos sudominti, tai man atrodo, kad Reikia siekti, kad e, žiniasklaida skleistų konkrečiai visose šalise, ką veikia ombudsmenas, kad paprastai piliečiai galėtų suprasti e, štai, ką jis ar jį daro. Na ir reikia, aišku, kelti klausimus, kurie yra svarbus dides, dideliam piliečių skaičiui. Aišku, socialinė žiniasklaida turi suvadinti savo vaidmenį, um, būtsmeno tarnyba turi um, aktyviau reikšti socialinėje žiniasklaidoje, kad ten, kur vyksta pokalbis, potencialiai ir ombudsmenas galėtų pasisakyti. Na ir baigiant, noriu pasakyti, kad uh, biure valdyboje reikia tobulinti ir savo procesus. Aišku, aš puikiai pavyks, pažįstu šią tarnybą, kadangi mes bendradarbiavame, kai kurie procesai yra gana senamadiški. Čia turbūt nieko naujo, ombudsmeno tarnyba turbūt tą patvirtintų dabartinę. Taigi reikia pagreitinti tuos procesus, kur įsteigti elektroninę atvejų ar bylų valdymo sistemą, kad skundai būtų nagrinėjami greičiau. Kitos idėjos, kurias aš e, turiu, esu pateikus savo laiške jūsų komiteto įraštu, todėl e, aš dabar tuo ir baigsiu. Ačiū. Now, Dabar pasisakys ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Reilį, ačiū už prisistatymą. Manau, kad labai gerai, kad atvykote į šios klausimus peticijų komitete visiems kandidatams. Sakiau, kad peticijų komitetas ir ombudsmeno institucija sėdi vienoje valtyje, abi institucijos skirtos padėti piliečiams, išnagrinėti jų skundus. Galbūt būtų galima pasakyti, kad e, peticijų komitetas e, turbūt yra labiausiai neįvertintas e, parlamente, tačiau kuomet piliečiai į mus kreipiasi, jie gali tiesiogiai pajusti ES teikimą pagalbą arba jos ir nepajusti priklausomai nuo to, kaip reaguojama jų skundus. Tačiau abiejų institucijų reikšmė turėtų didėti. Taigi, pirmas klausimas, kaip įsivaizduojate būsimą bendradarbiavimą su peticijų komitetu? Antras klausimas apie o, daug diskusijų susilaukiančią temą ombudsmeno, dėl ombudsmeno nepriklausomumo. Noriu paklausti, kaip jūsų šalyje uh, paskiriamas arba išrinkamas ombudsmenas, kaip apibrėžiama jo nepriklausomybė, ar ją įmanoma apibrėžti, ar yra kokiu nors dokumentu, kuris būtų galima pasiremti. Kita klausimų grupė. Įsivaizduokite, jeigu būsite išrinkta iš šias pareigas, kokie trys svarbiausi darbai bus pirmieji, kurių imsitės. Ir paskutinis klausimas susijęs su žmogaus teisų hartija nes e, čia galima kalbėti apie gerą ir blogą naujieną, nes vis daugiau piliečių savo skunduose bando pasiremti pagrindinių teisų hartiją, jos nuostatomis. Tačiau komisijos e, nuomonė e, Pagrindinės teisų hartijos nuostas galima taikyti tik tuo atveju, jeigu e, jomis tiesiogiai grindžiami ES teisės aktai. Ar jūs esate patenkinta ar nepatenkinta tokia situacija ir kaip siūlytumėte spręsti šią beveik teisinę problemą? Ačiū. Panas Bostinar dabar. Thank you very much. Labai ačiū, pirmininkė. Gerbimo kandidatė. Jūs uh, esate tinkama kandidatė. Dabar norėčiau paklausti jūsų. Jūs kalbėjote apie socialinį žiniasklaidos vaidmenį. Mano nuomonė, e, tai ta žiniasklaidos rūšis vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį. Bet kaip E, jūs, jeigu būsite išrinkta, paskirta į šį postą, spręsite problemas panašias e, į dabartinį skandalą su prizm. Ir ką jūs galvojate, galėtumėte kaip ombudsmenė padaryti? Antras dalykas, kaip įsivaizduojate, kaip vertinate dabartinio ombudsmeno ombudsmeno e, Diamandros e, dalyvavimą, taip vadinamą dalį gate e, byloje. Tai yra buvęs komisijos narys, žiniasklaida vadina tą visą atvejį bylą dalį geitų. toliau kaip užtikrinti institucinį suderinamą tarp ombudsmeno ir panašių struktūrų valstybėse narėse nes egzistuoja skirtumų institucinių, kompetencinių ir kaip reikėtų e, nagrinėti nusiskundimą ateinantį pas, atkeliantį pas jūs. Ir kai nebūtinai e, kiekvienoje valstybėje norėjai jūs rasite panašų e, pašnekovą, panašių kompetencijų pašnekovą. Pone Aukien. E, visuomet verta palaukti, ponė Auken. E, dabar ponė Harkin. E, sveika atvykusi, gerbiama kandidatė. Trys klausimai jums. Du susijęs su jūsų pasisakymu, o vienas susijęs su jūsų atsakymu į klausimus raštu. Jūs kalbėjote apie demokratinį legitimumą, apie tai, kad reikia atkurti pasitikėjimą ES piliečių akise. Tai yra puikiai frazė atkurti piliečių pasitikėjimą. Bet e, kokie praktiniai žingsniai jūsų manimų galėtų būti padaryti šią linkmę? Jūs e, taip pat, jūs jau paklausta apie jūsų požiūrį peticijų komitetą, apie jo vaidmenį, kaip, e, koks ryšys yra su peticijų komitetu Airijoje, jūsų institucijos. Ar jūs turite kokiu nors, pavyzdžiui, ryšių, kurie galėtų jums e, pasternauti čia? Trečias klausimas. Kalbėjote apie 1049 e, reglamento taikymą. Jūs sakote, kad jį reikia įtraukti į Lisabono starties sistemą, e, kaip kad rodo e, atitinkami atvejai. Ir kaip galėtumėte gal plačiau paaiškinti, ką jūs turėjote omenyje? Dabar, ponė Aukin, dėkoju, kad atvykote. Labai ačiū Jums už pasisakymą. Tiesiai pereinu prie ombudsmeno darbo. Aš nenoriu kelti klausimų dėl jūsų patirties, viskas yra aišku. Bet manau, kad mes susitikome. Aš noriu dar pasakyti, kad e, susidurti su komisija yra kur kas rimtesnis dalykas, negu kad susidurti su e, Airijos administracija. Daugelį komisijos dalių egzistuoja atvirumo baime, skaidrumo baime. Norima e, užsidaryti, turėti kambarį, kur galiu užsidaryti ir galvoti, ir jeigu padarai e, klaidų, aišku, visose kultūrose e, reikia numatyti klaidos galimybę, bet e, komisija tarsi labai bijomasi tų klaidų. Ir e, nenorima e, įtraukti į Lisabonos sutarties e, sistemą e, reglamento 1049 ir trūksta lankstumo. Institucijos taip pat neturi vienodų sistemų. Ar jūs sustursite su konfrontacija bendraudamas su jomis? Dabar jau kalbėsime, pavyzdžiui, apie aplinkosaugos aspektą E, Arguso konvencija. Aš esu Danė, sakau Orgus, nes tai yra e, Danijos miesto pavadinimas. Me, mums nepavyko užtikrinti piliečiams e, kreiptis į teismą dėl aplinkosaugos dalykų, bet ES sistemoje yra nustatytos tam tikros priemonės. Pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos turi teisę užsitikrinti skaidrumą gauti informaciją ir tai yra e, stipriau negu e, reglamente 1049. Ar jūs, e, jums pavyko įgyventi, e, įgyvendinti Airijoje Arguso konvenciją ir galbūt įsivaizduojate, kaip būtų e, galima pareikalauti komisijos ar priversti komisiją pamatyti naudą e, atvirumo, skaidrumo principus tarnyboje taikant. Ir dar trumpas klausimas. Jūs turėtumėte uh, užtikrinti, kad nebūtų interesų konflikto, veikti nepriklausomai. Taip pat reikės to aiškintis, ar egzistuoja interesų konfliktas įvairiose institucijose. Uh, Ar galite mus patikinti, kad jūs sieksite, kad būtų objektyviai apibriešta, kas yra nepriklausomas interesų konfliktas, tai nėra kažkokio jausmo patikinimų dalykas, ar galite e, pavyzdžiui, e, ar e, sakysite, kad tam tikras žmogus e, yra priklausomas, nepriklausomas, priklausomai nuo jo e, statuso. Taigi tiek. Dėkuoju, dabar ponas Čičeseris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš irgi kaip galima ilgiau e, kalbėsiu, kad ponas Kešmanas būtų patenkintas. E, malonu Jūs vėl matyti, ponia Railė, atvykusią pas mus. Norėčiau, kad Jūs pasitelktumėte savo patirtį, e, kai padeda, padedate žmonėms spręsti problemas ir man papasakokite, ar manote, kad politikai ar pareigūnai, funkcionieriai, politikai ar funkcionieriai yra Jūsų darbe naudingesni, kuriais labiau galite pasikliauti. Ir jeigu ne, negalite, tai kodėl? E, antras dalykas, aš norėčiau, kad jūs šiek tiek plačiau pakalbėtumėte. E, kaip būtų, jeigu jūs būtumėte pasirinkta, jūs būtumėte pirma moteris ombudsmenė, tai būtų sveikintinas žingsnis. Ir norėčiau jūsų pamgalvoti apie tai, ką moteris galėtų įnešti į šį postą kokias e, savybės aš esu tikras, kad jūs tikrai turėtumėte ką pasakyti ir ką padaryti. Galiausiai, kaip jūs įsivaizduojate, kas yra jūsų jums labiausiai patinkantis pasiekimas, ne geriausias, ne didžiausias, bet jums lab, maloniausias e, primtinas pasiekimas kaip omusmenės. Labai įdomus klausimas. Ar jūs jau pasirengus atsakyti? Dar norėjote paklausti? Pirmiausia, ponia Aureiri atsakys paskui. Prašom. Labai ačiū visiems už klausimus. Pone Jar, dėl peticijų komiteto aš pabrėžiau, kad labai svarbus būtų ryšiai tarp peticijų komiteto ir ombudsmeno, nes tai yra simbiotinis ryšys, kadangi ir vieni ir kiti sprendžia piliečių e, skundus, nagrinėja e, e, peticijų komitetas, nagrinėja ar teisingai perkelti ES teisės aktai, ar, ar iš vis neperkelti į nacionalinę teisę. Ombudsmenas susima kitais dalykais, tai yra institucijos ir jų uh, E, bloga neigiama praktika. E, man atrodo, kad e, dabar jau yra pripažįstama, jog tarp šio komiteto ir ombudsmeno institucijos egzistuoja puikūs ryšiai. Kiek žinau, per pastaruosius dešimt metų, kiek dirbu šioje srityje, nebuvo jokių susikirtimų tarp peticijų komiteto ar ir ombudsmeno. Bet manau, kad abiems šioms struktūroms būtų svarbu tarpusavėje padėti dėgiant geriausią praktiką. E, Ta pati galima pasakyti namie, peticijų komitetas, e, kai pradėjo veikti, kilo problemų dėl to, kad užtrunka, kol kažkas yra išnagrinėjama. Ir ombudsmenas susiduria su panašiamis problemus. Mano nuomonė, reikėtų iš naujo pasižiūrėti dabar į egzistuojančius ryšius tarp peticijų komiteto ir ombudsmeno įstaigos, gal reikėtų gilinti santykius ir atnaujinti abiejų šių struktūrų ryštą taikyti geriausią praktiką, kad būtų užtikrinta, jog piliečiai E, sulauks greitesnio, geresnio rezultato po e, nusiskundimų pateikimo. Nepriklausomas, taip, aš žinau, kokie klausimai vakelim, ypač e, dabar, renkantis naują ombudsmeną. Aš buvau savo šalyje išrinkta, airijos parlamento nariai balsavo už mane, vyriausybė mane skiria konsultuodamas su opozicinėmis partijomis, mano kandidatūra paskui buvo svarstama parlamente ir e, vienbalsiai buvau aš patvirtinta, tuomet mane e, e paskyrė galtinai e, prezidentas. Ir Jeigu e, žmonės e, galvoja, kad gali kilti kažkokių problemų, jie patys turi vertinti, ar jie tikrai yra nepriklausomi, ar kažką yra ateityje padarę. Ir jeigu aš uh, užimčiau šias pareigas, veikčiau nepriklausomai, bet uh, galima sakyti, kai kurie dalykai yra vertinami kaip grožis. Uh, E, tai yra subjektyvus vertinimas, ar, pavyzdžiui, žmogus yra nepriklausomas ar ne. Ir kartais gali kilti interesų konfliktas, kartais galime pasakyti savo, taip, e, egzistuoja interesų konfliktas ir aš nusišalinu to ar kito dalyko. Bet jeigu e, nesu, nesitikras, nebesigilini į savo vidų ir kitų paklausia, ar jūs, jų nuomonė egzistuoja interesų konfliktas, būtent taip reikėtų veikti Yra daug žmonių, kurie gali atlikti, galėtų eiti šias pareigas, bet tos pareigos yra nepaprastai svarbios. Tai yra susijęs su piliečių pasiekėjimu, dėl to nepriklausomumas yra esminis dalykas. Jeigu aš būčiau e, išrinkta, jeigu man tektų tokia garbė, aš koncentruočiausi į dvi sritis - matomumas ir poveikis. Kur aš dirbau visuomet, mes akcentavome poveikį, bet nekalbame, nenorime mes tik tai uh, e, tuščiai žodžiais, norime, kad būtų strategiškai uh, plėtojama veikla. Mes nenorime tik tai būti giriami žiniasklaidoje, bet sugebėti pasižiūrėti po penkių ar dešimties metų ir pam, pripažinti, kad tikrai buvo padarytas e, įgyvendinti skirtumai, kad dabar viešoji tarnyba yra geresnė, kad e, piliečiai yra traktuojami atsižvelgiant į jų orumą, e, su jais geriau elgiamasi. Yra daug žmonių, kurie labai daug puikiai dirba, Mm, bet apie juos e, niekas nežino. Ir todėl aš akcentuočiau matomumo aspektą. Aš kalbėjausi su savo tėvinainės apie tai, kad žmonės nežino apie šią instituciją, bet kartais tai reikia apie šią instituciją sužinoti tik tada, kai iškyla būtinybė. Žmonės gali ramiausiai savo gyventi ir visiškai nesuvokti, kad tokia institucija egzistuoja. Bet uh, E, tai, kaip yra informuojami žmonės, e, yra kalb... reikėtų tą daryti pateikiant konkrečius pavyzdžius, kalbant paprastą kalbą, nekalbėti apie sutartį ar kažkokius abstrakčius dalykus. Reikėtų konkrečiai pristatyti savo kasdienį darbą. Aš e, kalbėjau uh, apie tai, kokį atliko tyrimą uh, ponas Diamandros dėl įma. Europos EMA, tai yra Europos medicino, vaisto agentūros. Ir po tyrimo vaisto agentūra e, nutarė veikti skaidriau ir skelbti klinikinių bandymų e, dėl vaistų, vakcinų e, rezultatus viešai, tai yra labai svarbu piliečiams, mums visiems. Ir kaip žinia, yra iškelta teismo byla po tyrimo turi būti priimtas sprendimas. E, bet tai yra tokie dalykai, kurie susijęs su piliečių kasdieniais poreikiais. Ir e, ombudsmenas e, turi kitaip skirtingai pristatyti savo darbą dėl pagrindinių teisų hartijos. Aš e, žinau, kad labai dažnai ombudsmenas pasitelkia ją. E, nagrinėdamas skundus, pavyzdžiui, E, vienas buvo klausimas susijęs su ankstyva perspėjimo sistema. Įmonės galėjo būti įtrauktos juodai sąrašą ir joms, pavyzdžiui, nebuvo leidžiama dalyvauti europiniuose viešuosiuose pirkimuose, e, bet kartais jos nebuvo net informuojamos apie tokius juodosius sąrašus ir tokiu atveju buvo pasitelkta Europos žmogaus teisų hartija. E, valstybės narės kartais sako, užsima tik tai nacionaliniais teisės aktais. Žinau, kad dabar e, ketinama ES užtikrinti e, pagrindinių teisų hartijos įgyventimą ir tai turėtų būti svarbu institucijoms ir komisijai, e, būtent pasitelkiant šią hartiją veikti ir užtikrinti, kad ji būtų įgyvendinta visose srityse. Pone Pušnaru, dėl tos bylos atsiprašau, prizmą atveju. E, tai yra aktualu piliečiams tiek JAV, tiek Europoje. Yra labai daug problemų. Galbūt tokiems bendrovėms kaip Google yra e, lengva pasakyti, kad jie e, vadovaujasi nurodymais ir jie turi e, vykdyti tuos reikalavimus, kad jie būtų susijęs su asmens duomenimis. Bet nepamirškime, kad gali būti ir komercinių interesų, taigi reikia kelti klausimą, kas yra veikėjai šiuo atveju. Aišku, duomenų apsaugos pareigūnas e, turi sitraukti ir reikia pasižiūrėti, kokie yra e, teisės aktai JAV dėl asmens duomenų apsaugos. E, bet yra kitas klausimas, e, kaip apibrėžiame komerciniai viešieji interesai. Vieni gali kalbėti apie vieš, viešą interesą ir supratimas mūsų gali skirtis ir taip pat supratimas pas mus ir JAV gali būti visiškai kitas. Taigi reikėtų labai e, plačiai aptarti šį klausimą, ką galėtų padaryti ombudsmenas, jeigu yra pažeistos pagal hartiją pagrindinės teisės e, susijusios su asmeninė informacija, e, privačių duomenų apsauga, tai ombudsmenas gali veikti, bet tikriausiai, kad tai bus labiau susijęs su duomenų apsaugos pareigūno kompetencija dėl daligeito. Aš daug skaičiau. E, e, apie šį atvejį labai daug įvairių minčių kyla ir problemų išiškėja, skaidrumas, interesų konfliktas ir taip toliau. Tikrai daugybė dalykų. Manau, kad e, ombudsmenas e, ėmėsi vaidmens dėl e, skaidrumo, dėl įrašų, dokumentų ir tai yra svarbu. Ir E, tęsiasi e, nagrinėjimas šios bylos. Jūs klausėte apie nacionalinius ombudsmenus. Profesorius Diemandoros e, dirba, ponas e, Sodeman yra įkūręs e, tinklą ombudsmenų, jį toliau plėtojo profesorius Diemandoros. Dabar reikia aktyviau dirbti su tinklo atstovais, sprendžiant ES masto reikalus, nes mes, mūsų gyvenimas ES skiriasi šiandien nuo to, kas buvo prieš dešimt e, ar daugiau metų. Taip pat e, labai svarbu ir profesorius Diemandros siekia įtvirtinti principą, kad nereikia užsigriepti per daug žengti į nacionalinių ombudsmenų kompetencijos e, teritoriją. Komisija, kitos institucijos dabar vaidina svarbesnį vaidmenį mūsų kasdienime gyvenime ir daug Europos piliečių yra gana nustebę, kai uh, pamato, bent jau tai buvo per pastaruosius dviejus metus, kiek šios institucijos, kokį vaidmenį vaidina e, netgi valstybių narių gyvenime ekonominėme. Ir panašiai, e, dėl to institucijos turi tam tikrų prievalių ir Europos ombudsmenas turi glaudžiau bendrabiauti su tinklu, kad būtų išplėtoti nauji darbo procesai, kad būtų galima užtikrinti, jog piliečiai taip pat e, turės ryšį su institucijomis. Pone Harkin, labai ačiū Jums už klausimą dėl demokratinio legitimumo, taip sutinku su Jumis, frazė tokia dažnai naudojama. Bet reikia išsiaiškinti, ką jį iš tikrųjų reiškia ir ką nedidelė institucija kaip ombudsmeno tarnyba gali iš tikrųjų padaryti. E, jeigu galvojame apie mūsų šalį, tai ką mums reiškia ši institucija. Aš manau, kad airijos žmonės e, gana pozityviai žiūri Europos Sąjungą, jaučiasi artimieji, kaip ir daugelis kitų šalių, e, kurios buvo neturtingesnės e, prieš įstodamos. Ir Europos Sąjunga yra vertinama palankiai, mes matome poveikį Europos Sąjungos gerėjant žmonių gyvenimui, taip dabar taupama, išgyvename nuosmukį, situacija pasikeitė. E, ir žmonės e, mato galbūt visai kitaip Europos Sąjungą, tro, trojką Airijoje, Graikijoje ir panašiai. Ir e, dabar vyriausybės tarsi verčiamos mažinti išmokas žmonėms ir kit, panašus dalykai dėgiami, bet tai yra politiniai, ekonominiai klausimai ombudsmeno vaidmuo yra įtvirtinti demokratinį legitimumą, net jeigu reikia taupyti, jeigu atsisakoma išmokų socialinių Jeigu didėja e, nedarbas, niekuomet negalima pamiršti žmogaus orumo ir reikia žmonė, su žmonėmis elgtis pagarbiai ir teisingai. Reikia visus žiūrėti vienodai, reikia aiškiai kalbėti apie tai, kas yra daroma, negalime slėptis, kalbėti neskaidriai, visuomet reikia užtikrinti skaidrumą ir mes E, žinome, kad nei vienas politikas, nei politikas nenori e, pripažinti, kad reikės imtis drastiškų priemonių, bet e, piliečiai nėra vaikai, su jais reikia elgtis kaip su suaugusiais, kaip su žmonėmis, ypač dabar griežto taupimo laikais institucijos privalo pagarbiai elgtis su žmonėmis ir tokiu būdu bus galima padidinti ES institucijų legitimumą ES piliečių ir gyventojų akyse. E, dėl e, peticijų komiteto dar jis tik pradeda e, veiklą, bet manau, kad svarbu, kai aš per pastarą rinkimų kampaniją pasakiau už jį, tai yra svarbus, buvo sakiau tada, kad ombudsmenui reikia specialaus komiteto, kad būtų galima pasiremti vieniems kitais ir taip pat reikia, kad būtų išgirtas piliečių balsas, pateikiant jiems e, skundus. Aš tikiuosi, kad e, kaip įsitvirtinčius komitetas mes galėsime toliau kalbėti, mes pasimokysime vieni iš kitų. E, dėl e, reglamento 1049, jo įtraukimo į Lisabono starties e, jurisdikciją, kontekstą. Žinau, kad šis klausimas yra svarbus. Kalbam apie naują reglamentą skaidrumo srityje. E, bet pirmiausia, kas yra paprasčiausia, institucijos privalo įgyveninti sutartis ir hartiją. Ir dabar egzistuoja atotrukis tarp strategijos, tarp po, ką sako sutartis, jos sako, kad e, reikia užtikrinti institucijų skaidrumą ir egzistuojančios kultūros. Tai yra e, praktikos ir kultūros egzistuojančios institucijose. Uh, Reikia suderinti tos du dalykus ir visų užduotis būtų, pradant ombudsmenų ir institucijų, peticijų komiteto, visų veikėjų, e, sutelkti visus, kad mes visi išugdytume bendrą kultūrą, kuri išplaukia iš Lisabono staties ir pagrindinių teisų hartijos. Pone Auken, ačiū Jums už Jūsų klausimus. Jūs kalbėjote apie komisiją egzistuojančią elgesio kultūrą, kad e, tikriausiai sunku būt, sunkiau būtų bendrauti su komisija negu su airijos institucijomis administracinėmis. Iš dalies jūs esate teisi, nes jos galios labai plačios, įgaliojimai, egzistuoja tam tikra kultūra, kuri formavosi dešimtmečiais, tačiau galiausiai e, tai yra institucija, kurios kultūra yra mm, panašiai kitų institucijų, o ombudsmeno vaidmuo kartu su parlamentu ir peticijų komitetu siekti pakeisti tą kultūrą. Manau, kad vienas iš trūkumų, iš dalykų, kur aš pastebėjau, ko trūksta ES e, ombudsmenų skirtingai nuo nacionalinių ombudsmenų, yra auditoriją, aš galiu kalbėti apie tam tikrus dalykus, žiniasklaida juos pasigauna ir tada viešoji institucija e, yra verčiama e, keisti savo praktiką. O dabar susidaro Europos Sąjungoje įspūdis, kad arba visi žiūri, arba niekas nežiūri, nėra tos kultūros, kai yra viešai įvardyjamos problemos, e, kaip kad yra nacionaliniu mastu. Taip pat, manau, galima tam tikrų konkrečių priemonių imtis įtrau. Parlamentas, atsiprašau, ombudsmenas turi bendrauti su komisijos atstovais ir reikia ištikrinti, kad tai būtų daroma aukščiausių įmanomų lygmenių. Ombudsmenas turi turėti galimybę bendrauti su aukščiausiais komisijos pareigūnais, kad e, būtų užtikrinamas e, Štai matai, kad ombudsmeno kompetencijos klausimai būtų atitinkamai sprendžiami. E, vienas iš mano atsakymų peticijų komitetui buvo e, toks, kad ombudsmenas turi nuolat skelbti informaciją ne tik kadencijos pabaigoje, e, kad žmonės matytų, kas yra daroma ir kad nebūtų anksti skubotos e, išvados e, padaromos. Taip pat manau, kad komisija ir kai kurios kitos institucijos e, dabar išgyvena ypatingą savo vystimosi etapą, kalbant apie viešosios tarnybos aspektus. Manau, kad ES ombudsmeno kompetencija ir statusas yra kai kurių institucijų principai ES yra tarsi žemesni negu valstybės narise, kalbu apie skaidrumą ir panašius dalykus, bet ombudsmenas irgi vargu ar ką galės pakeisti per vieną dieną, tarsi pamojavęs stebuklingą burtų lasdelę. Tik tai veiksmingas skundų nagrinėjimas gali padėti reikia siekti e, daryti įtaką, e, darant pareiškimus, bendraujant su parlamentu, bendraujant su žiniasklaida. Aš nenoriu per stipriai kalbėti, bet e, vyksta kova. Kova keliose frontos ir geras ombudsmenas naudojasi įvairiausiais visais svertais, įtakos galimybėmis, bet niekas nepasikeis per vieną dieną. Ponas Diamandoras susėmė vienu tyrimu susijusiu su ankstyvo vertinimo sistema. Kaip aš sakiau, kai kuriuoms įmonėms nebuvo pasakyta, kad jos buvo įtrauktos į juodosius sąrašus ir jisai tuomet pacitavo pagrindinių teisų hartijos vieną iš elementų, tai yra teisė e, būti išklausytam. Reikia pastelti šią hartiją, kad institucijoms būtų priminta, jog uh, E, galbūt vis tik tai pravartų pranešti tai įmonė, kad jį traukta į juodai sąrašą. Būtent taip elgtis būtų teisinga ir tokiu būdu vyktų pokyčiai, bet kaip sakiau, turime nuolatos dirbti dėl interesų konflikto, taip aš sakiau, kad esu standartų viešojo tarnyboje komisijos narė, tiksliau komisarė, Mes turime galvoti, kaip turi toli nusišalinti, nueiti nuo tam tikro intereso, kad uh, tam tikras konfliktas nebekeltų problemos. Egzistuoja Elksinos kodeksas, principai ir jisai nusako tarsi, kaip mums elgtis, tačiau nepriklausomumas vis tik tai yra, gali būti subjektyvus dalykas. Uh, šis klausimas yra svarbus. Žinau, kad dabar Europos ombudsmeno institucija sistemiškesnį tyrimą atlieka dėl galimo interesų konflikto, pavyzdžiui, kaip komisijos nariai žiūrėjo į ankstesnius interesų konflikto atvejus per pastarosius trejata metų. Uh, šis tyrimas labai svarbus, nes jis gali nustatyti standartus, kad ateityje būtų galima pasižiūrėti į tai ir suvokti, ką tai reiškia. Pane Čečesteri, politikai yra valstybės tarnautojai ir kartais priklausomi nuo temos, jeigu klausimas jiems palankus, jie gali būti labai paslaugus, tarkime, jeigu galėtų pasinaudoti atitinkamą temą ar klausimų savo partijos labui arba gyvenindami savo programą. Viešosios administracijos darbuotojai taip pat e, kartais būna labai pasirengę bendradarbiauti ir paslaugus, jeigu jiems tai palanku. Taigi negalima būtų teikti, kad viena ar E, kita valstybės tarnautojų ir pareigūnų grupė e, daugiau ar mažiau yra palanki vienam ar kitam klausimam. Taip, aš moteris ir kandidatuoju ombudsmenės pareigas, jeigu tai nėra akivaizdu, tai jau būtų šiek tiek problematiška, tačiau Savame suprantama, kad skirtingi asmenys turi skirtingos, skir, skirtingus, skirtingas savybės ir aš manyčiau, kad mano asmenės savybės galėtų būti naudingos ombudsmeno institucijais. Geriausias pasiekimas prieš dešimt metų dalyvavau svarstant labai svarbę bylą, e, kuri tik du kartus pasitaikė per mūsų tarnybos veiklos istoriją, kuomet byla buvo perduota, e, pa, svarstama vyriausybės parlamento lygmenių. Ir jūs puikiai galite įsivaizduoti, kad jeigu panaudojate brandalinį ginklą ir jis neveikia, tai jau niekas ne, neveiks. Taigi ta byla buvo susijusi su politinių partijų veikla, Ir kuomet aš atvykau į parlamentą pristatyti šį klausimą, vyriausybė neleido komitetų netgi jo svarstyti. Tai vyko 2009-aisiais ekonominės krizės laiku, taigi nedaug kas atkreipė į tai dėmesį, <laughs> tačiau tai e, tas vyriausybės žingsnis buvo labai žalingas mūsų tarnybai, mūsų institucijai, nes tokiu būdu buvo pamintos ir pažeistas piliečių teisės gauti informaciją apie šį atvejį. Ir aš atvykau į parlamentą, pasakiau, kad mes turime paviešinti šį reikalą informuoti piliečius ir aš pasakiau kalbą, kurioje griežtai kritikavau vyriausybės poziciją šio klausimu, kalbėjau apie parlamento konstitucinį vaidmenį, apie e, valdžios įtakos sferų pasiskirstimą, aš pakankamai smarkiai nervinausi prieš šią kalbą sakydama ir man buvo taip pat pasakyta, kad turiu suvokti, jog galbūt būsiu priversta atsistatydinti. Po šios kalbos turiu pasakyti, kad labai anksti tą rytą kėliausi, jai ruoždamasi, tačiau tikrai noriu pasakyti, kad e, jeigu nesate pasirengęs e, šios tokių kalbų sakyti, tai nesate tinkamas ombudsmeno pareigoms, aš tą kalbą pasakiau ir vyriausybė nusileido ir buvo leista parlamentui svarstyti e, šį atveju šią bylą. Taigi, kalbant apie parlamento vaidmenį, apie atskaitomybę, apie parlamento komitetų vaidmenį bei apie galių pusiausvyrą valdžios struktūrose. Tos diskusijos, kurios vyko per parlamento rinkimus 2011 metų ir buvo Airijos parlamente įsteigtas peticijų komitetas e, vykdytos reformos susijusios su e, skaidrumo didinimu, su informatorių veiklos e, apibrieštimi. Tai yra mano nuopilnai, kuris didžiuojasi. Ačiū. Tiesų, šis atvejs, apie kurį minėjote, ką tik buvo pats įdomiausias. Turime dar dešimt minučių. E, trims papildomiems klausimams tam, kad ponė Oreilį galėtų jums atsakyti, pono Kešminai žodis. Žinau, kad laiko turime nedaug, taigi, ponė Orailį, manau, kad atsakėte į visus mano galimus užduoti klausimus. Iš tiesų, norėčiau Jums padėkoti už tą įspūdingą prisistatymą, už Jūsų išsamius atsakymus. Uh, kurie man parodė, kad jūs esate patinkamiausia kandidatė užimti šias pareigas ir jeigu kas nors negali suprasti, kad jūs esate pat, pats patinkamiausia kandidatė šiam darbui, tai yra išprotėjęs, myręs arba iškai nusivylęs savimi. Pons Berman. Na taip, toli siekti, kaip Maiklas nenorėčiau, tačiau norėčiau e, Noriu užduoti klausimą dėl nepriklausomų, į kurį, tačiau, manau, pakankamai išsamei atsakėte. Tačiau man būtų įdomu išgirsti iš jūsų lūpų tos žodžius, kuriais galėtumėte apibūdinti save kaip Europos ombudsmenė. Komet aš. Uh, einu į kokį nors pokalbį dėl darbo, tai žinausiai esu pasirengęs e, keliais svarbiausiais žodžiais save pristatyti, kaip tinkamiausia kandidatą, norėčiau tos žodžius iš jūsų išgirsti. Kadangi anksčiau dirbau peticijų komitete, žinau, kad komitete priimami sprendimai, vertinimai yra visuomet, visuomet susilaukia kaltinimų dėl šališkumo, dėl nepakankamo nešališkumo. Todėl e, aš manau, kad e, turiu pareikšti savo apgailestavimą dėl to, kad e, keli kandidatai į ombudsmeno pareigas yra mūsų parlamento nariai, jie tikrai kompetentingi kolegos, tačiau mes tikrai neturėtume leisti, kad ombudsmeno institucija galėtų būti apkaltinta tam tikrų šališkumu ir tai būtų pretekstas vyriausybėms atsisakyti ombudsmeno institucijos dėl tam tikrų įrašų ombudsmeno e, gyvenimo aprašymį. Ir jūs visą laiką dirbote ombudsmenį, jums tokių kaltinimų niekas pareikšti negalėtų. Ir aš manau, kad Enrique Bronas prieš 20 metų pasiūlės patvirtinti nuostatą, kad ombudsmenais negalėtų būti skiriami buvę politikai ir esami politikai. Tai manau, kad tokią nuostatą turėtume patvirtinti dabar. E, jūs esate vienintelė, kuri neturi e, politinės e, praeities, politinės veiklos praeities. Taigi keli žodžiai, tačiau prašau vis tik apibūdinti save kaip tinkamiausią kandidatę ponas e, Hefneris. Labai ačiū, kalbėsiu vokiškai. Dėkuoju už jūsų puikų prisistatymą. Manau, atsakymai klausimus buvo taip pat labai įtikinami. Mano likimas panašus į Michaelą Cashmaną. Aš turėjau keturis klausimus ir juos visus jau išgirdau atsakymą, dar jų neuždavęs. Taigi norėjau tik trumpai galbūt e, dar vieną klausimą užduoti ir kaip ir Maiklas Kesmanas trumpai pakomentuoti. Taigi klausimas. Mano vertinimu, Europos ambasmenės turi spręsti problemas, e, kurias minėjote ir Airijoje dirbdama. Ombudsmenė, jūs buvote matoma, pastebima, čia galbūt tas matomumas yra beveik neegzistuojantis, Šių dažniausiai pasitaiko taip, kad e, drąsiai imatis kokiu nors veiksmu, galima padaryti klaidų, mes tas klaidas darome pakankamai nenori, tačiau e, ombudsmenas privalo būti ne tik nešališkas, nepriklausomas, tačiau taip pat ir turėti stiprų stuburą, kad galėtų įtvirtinti savo pozicijas. Norėjau paprašyti jūs pateikti savo veiklos pavyzdį, kokį nors įtikinamą ir jūs jį jau padarėte ką tik, tačiau dar norėjau paminėti, kad mums apsisprendžiant dėl ombudsmeno kandidatūros yra svarbu ne tik pasirinkti atskirą kandidatą, tačiau taip pat svarbu apsispręsti ir dėl to, kokios institucijos ombudsmeno siekiame. Ar ta institucija bus aukštai vertinama Europoje. Ir manau, kad jeigu e, ombudsmeno institucija ims vadovauti e, parlamento esame arba buvę nariai, tai reikštų e, šios institucijos reputacijos ženklų pabloginimui. Ir aš norėjau, kad jūs pati vertintumai kitus kandidatus, taigi turėjau pats tai pasakyti. Pone Orelė, suteikiama galimybė trumpai atsakyti. E, dėl to apibūdinimo savo kandidatūros keliais žodžiais, aš jau tą minėjau, prisistatymė, kom, Žinoma, svarbiausia yra matomumas, pastebimumas, darbų poveikis, kalbant apie asmeninės savybės ryštingumas. Ir aš manau, kad empatija taip pat yra kartu su bešališkumu turėtų būti viena iš svarbiausių ombudsmeno savybių, nes e, tai yra institucija, kaip paskutinis šiaudas piliečiui, kurios gali griebtis siekdamas pagalbos. Ir kitas klausimas, taip pat svarbus ir parlamentui. Tai yra šie aspektai pasvarbus ir parlamentui. Kalbant apie Airijos ombudsmeno matomumą, žinomumą ir palyginimą su Europos ombudsmeno institucija. Jeigu teisingai supratau jūsų klausimą, norite paklausti, kaip aš, ko, kaip aš ketinu elgtis drąsiai ir ryštingai tapusi ombus, ombudsmene ir neišsigasti institucijų. Aš niekuomet nemanau, kad uh, norint užimti ombudsmeno pareigas, norint būti tinkamu kandidatu į ombudsmenus, reikia remtis e, ne vien tik tai savo gyvenimo prašymu, tačiau taip pat ir asmeninėmis savybėmis, ištingumu, diplomatiniais gebėjimais ir sugebėjimu orientuotis e, politinėje situacijoje, taip kaip orkestro e, dirigentui, pavyzdžiui, reikiamų laikų, duodant ženklą mm, garsiau sugroti tam tikrą instrumentą valdantiems muzikantams. Pirmininkė. Galbūt e, dar galėtumėte atsakyti pono Tarando klausimą, kuriam nesuteikėme galimybės anksčiau jo užduoti ir poniai Orai tuomet trumpai leisime jį atsakyti. <laughs> Ačiū. Aš tiesą sakant, nenoriu užduoti klausimus susijusio su ombudsmeno institucijos ateitimi e, arba būsimų kandidatų. Aš noriu tik tai paklausti dėl procedūros dėl uh, to, kad peticijų komitetas negali rekomenduoti, teikti rekomendacijų tvirtina Tomas Meko kandidatūrą, nors e, gali tik taip e, perduoti savo nuomonę parlamento pirmininkui. Galbūt e, galėtumėte perduoti parlamento pirmininkui mano nuomonę apie tai, kad mes niekuomet nebalsuosime už kandidatus, kurios kelia politinės partijos. Mes balsuosime už nepriklausomus kandidatus, siekdami užtikinti lyčių lygybę taip pat ir aš balsuosiu dėja už ponę Orailį. Mes norim padėkoti ponė Jorailį už puikų prisistatymą. Ir dabar pakeiskime choreografiją. Dekoracijas. Auken, sorry, <laughs> but you have to take your... Pane Auken, atsiprašau, bet e, turite susėsti, nes dabar tęsame pokalbį su pane Dagmar Rodberend. E, išklausysime jos nuomonę apie ombudsmeno tarnybą. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Europos parlamento nariai. Labai dėkuoju už galimybę pristatyti savo mintis jums. Aš esu įstikinusi, kad jūs paskaitėte ir mano atsakymus raštu į jūsų klausimus. Be to norėčiau pateikti keletą papildomų pastabų, pastebėjimų apie Europos ombudsmeno vaidmenį ir kodėl Aš tikiu, kad aš sutinkama kandidatė. Pirmiausia, turiu pabrėžti, kad kaip ir kiti kandidatai turbūt yra pasakę per, per 18 metų buvo du ombudsmenai, ponas Sudramanas ir ponas Diamanduros. Jie e, pramynė tą taką, kuriuo turės eiti kiti ombudsmenai. E, ir šis darbas vis, jos arba vis didėjo ir didėjęs ateityje. Ir bus nelengva atitikti jų kalibrą. Šie metai yra piliečių metai, tačiau taip pat susidurime su iššūkiais. Daugelio valstybės narių e, patiriama finansinė krizė, daranti poveikį piliečiams. Taip pat ES populiarumas nuo 60 procentų 12 metais sumažėjo iki 45 procentų šiais metais. Tai yra nerima kelintis signalas kiekvienam piliečiui, kuris domisi Europą, taip pat ir Europos parlamentui. Nes visi parlamente dirba tam, kad Europos e, Sąjungos idėja būtų propaguojama tose sridise, kur ji yra vertinga e, ir siūlo papildomą vertę. Taip mano dauguma politinių frakcijų parlamente. Ir dalis problemos, mano nuomonė, yra tai, kad Europos institucijos dažnai vertinamos kaip nutolusios nuo to, kas rūpi žmonėms ir netgi yra abejingos žmonėms. tai tuo pat metu įrodo, kad e, visas darbas, kurį dirba Europos institucijos, galbūt nėra visas neteisingas, tačiau parlamentarų darbas dažnai neįvertinamas, nėra matomas. Tai yra e, žmonės nemano, kad Europos institucijos dirba jiems. Taip yra mano šalyje, Vokietijoje, manau, kad kitose valstybėse yra panašiai. Abejoju, ar yra nors viena valstybė narė, kur piliečiai pasakytų ES, tai man gerai, institucijos dirba man. Tačiau jeigu galbūt mes manome, kad ne viskas blogai yra Bruselėje ar Strasbūre, tai tada mums kyla, tada mes turime ne komunikacijos galbūt problemą, bet turime problemą dirbdami su piliečiais. Ir čia ombudsmenas turi specifinį vaidmenį, jis arba jį turi tirti skundus apie blogą administraciją nukreiptus prieš e, institucijas ir e, įstaigas. Ir tam, kad galėtum tirti blogos administracijos atvejus, turi tam tikrų įgūdžių. Tai yra, turi suprasti teisę, propaguoti viešosios administracijos principus, turi žinoti, kaip veikia ES institucijų administracija turi būti tarpininkas, kuklus tarpininkas, aš pabrėžiu kuklus tarpininkas, kuklus tarnas piliečiams ir institucijoms ir turėti valios siekti pokyčių piliečių gyvenime. Turint tai galvoje, gali pasirodyti, kad vertinant kasdieninį darbą, visi tie dalykai, kuriuos paminėjau, yra ir jūsų gyvenimo dalis. Tai yra būti tarpininku, kukliu tarnautoju ir siekti pakeisti piliečių gyvenimą, nes kitaip jūs nebūtumėte išrinkti politikai. Manau, kad aš tuos įgūdžius turi ir turiu tam tikrą pranašumą, kai kuriems atrodo, kad priešingai tai yra trūkumas, kad esu parlamento narė, tačiau aš turiu tą pranašumą, kad jūs mane pažįstate ir žinote, kaip aš dirbu. Be to, galiu priminti jums, kad e, studijavau teisę, baigiau visus e, egzaminus, e, du varstybinius egzaminus Vokietijoje išlaikiau, e, galiu būti teisėja. Savo šalyje taip pat turiu kvalifikaciją dirbti teisininkę ir esu dirbus Berlyno parlamente, taip pat kanceliarijoje administracinės teisės srityje ir buvau tyrimų komiteto e, administraciniai reformai Berlyne sekretorė. Nežinau, kiek sėkmingas tas darbas e, gali spręsti žmonės, kurie gyveno Berlyne tuo metu. Na, o čia Europos parlamente, aišku, dirbant teisėkros srityje, e, aplinkos, saunės veikatos ir vartotojų apsaugos, srityse, kurios yra tiesiogiai susijusios su piliečio gyvenimu. Du kartus buvau vicepirmininkė parlamento ir buvau atsakinga už darbuotojų klausimus. Kolegos žino, kad aš į tą darbą žiūrėjau labai rimtai. Visada norėjau būti sąžininką tarpininką tarp parlamento narių ir administracijos. Ir niekada nesakiau, kad administracija visų pirma yra bloga ir niekada nesakiau, kad e, visi skundai yra teisingi. E, Visą savo užduotis išvykdžiau su tam tikrą sėkme, pirmininkavau darbo grupiai skirtai parlamento reformams. E, dabartinis jūsų gyvenimas, kasdienis gyvenimas galbūt yra netgi nemaža dalimi E, tų reformų rezultatas, pavyzdžiui, mėlyna kortelė ar spontaniškų pasisakymų procedūra, kad tuomet mes norėjome, kad diskusijos būtų įdomesnės piliečiams. Yra kitų sričių, e, kuomet reformomis buvo siekama palengventi parlamentarų e, gyvenimą. Dabar aš esu pranešėję dėl darbuotojų reglamento ES ir parlamento pirmininkas man suteikė ypatingą užduotį parengti pranešimą, kaip pagerinti parlamento administracijos darbą. Kaip žinote, vis, kiekviena administracija turi už, užduoti gerinti savo darbo efektyvumą. Ir visose šiose sritise parlamente ir kaip tarpininkė tarp Prino piliečių, kurie mane išrinkė buvo ir Europos institucijų, išmokau daug apie ES administraciją ir apie institucinio sąrangos ir e, sudėtingumą ir darbo metodus. Kai buvau darbo grupės dėl asistentų ir parlamento narių reglamento e, reformos daug pasimokiau apie administraciją ir išmokau būti administracijos kliente. Visais tais klausimais kaip jūs žinote, dirbę, jeigu dirbate mane, su manimi tuo metu, aš e, lengvai nenusileidžiu ir e, Aš visada pasisakiau už administracijos orientaciją į e, klientus, į piliečius. Aišku, kad mūsų institucijų administracijos, aišku, nedirba tiesiogiai su piliečiais, tačiau, sakydama tai, aš Turiu galvoje, kad jie turėtų dirbti e, veiksmingai, greitai, e, skaidriai ir būti atsidavę piliečiams ir pačioms institucijams. Jūsų komitete jūs žinote, kad ombudsmeno darbas turi įtaką 500 milijonų gyven, gyven, gyventojų gyvenimui. Vienas dalykas, e, kurie yra artimi man ir Margaritai Aukian, tai yra Europos medikamentų agentūros byla. Tuomet 2010 metais jūs ir ombudsmenas nustatė, kad e, agentūra turi skelbti klinikinių tyrimų duomenys. Tai yra labai svarbu mažoms e, tyrimų įmonėms, e, ligoninėms, kad būtų galima padėti retus, retomis lygomis sergantiems ligonėms. Už tai agentūra padavė į teismą dvi E, farmacijos bendrovės ir teismas neseniai nusprendė, kad agentūra negali e, skelbti tokių duomenų. E, ir man tai atrodo yra puikus rezultatas, tačiau nors tai yra ir tarpinis teismo sprendimas, reikia kiekvieną atvejį spręsti ir pastikrinti teisme. Aš manau, kad šis pavyzdys parodo, Ne tik tai, koks svarbus yra ombudsmenas realiame piliečių ir jų šeimų gyvenime, bet ir kokį poveikį jis daro NVO ir tiems Europos Sąjungoje. Ką man reiškia ombudsmeno darbas? E, tai man reiškia taip tiek pat daug, e, kaip ir tie dalykai, kurie lėmė mano gyvenimą ombudsmenas ir jo darbas yra susijęs su e, sažiningumu, teisingumu piliečiams, e, steikiant jiems galimybę dalyvauti, e, tarnauti ryšių tarp piliečių administracijos ir turėti įtikinamų argumentų ir būti patikimų partnerių. Jūs žinote, kad aš niekada nebūnu nekritiška, aš esu kritiška, e, galbūt su manim nelengva ir aš nelengvai pasiduodu. Aišku, aš būsiu e, nešališka ir nepriklausoma. Kas yra nešališkumas? Nešališkumas tai yra į tą patį atvejį, į tą pačią bylą žiūrėti taip pat. Tai reiškia, kad turi būti nešališkas. Tačiau tas nešališkumas pirmiausia susijęs su skaidrumu. Nes e, kas besidėtų prieš jūs čia, galėtų pasakyti viską. Ir jeigu, aišku, pažįsti tą žmogų geriau, tai gali spręsti. Tačiau jeigu nepažįsti jo, gali susidaryti įspūdį tiesiog tik tai iš tų atsakymų ir panašiai. Skaidrumas reiškia galimybę spręsti, kaip kažkas dirba, todėl bešališkumas yra E, neatskiriamai susijęs su skaidrumu. Ombudsmeno darbas taip pat reiškia, kad reikia sugebėti pasiduoti spaudimu ir turėti drąsos. Pasi, nepasiduoti spaudimu iš bet kurios pusės politiniam ar administracijos ar valstybės narės spaudimui. Jeigu kalbama apie teisės aktų įgyvendinimą valstybė narėje, ir apie drąsą. Ir, aišku, reikia turėti drąsos. Taigi patys galite spręsti, ar aš galiu pas, nepasiduoti spaudimui ir ar turiu drąsos. Ką daryčiau, jeigu būčiau išrinkta ombudsmenė, toks yra terminas, aš taip turiu jį ir vartoti. Ką padaryti per tuos likusius 8, 9 ar 10 mėnesių? Nes kadencija baigėsi, pasibaigus jūsų kadencijai, Liepos pirmą dieną, ko gero, ir galbūt naujasis obasmenas būtų paskirtas e, rugsėjo ar spalio mėnesį. Ir aš šitą postą nepretenduosiu, jau esu nusprendusi. Taigi, ką aš galėčiau padaryti per tą likusį laiką ir kas yra svarbu bet kuriam ombudsmenui e, padaryti per šį laiką. Pirmiausia, aš aktyviai norėčiau užtikrinti, kad institucijos būtų orientuotos į e, tai, į, teikiant paslaugas ir užtikrinant laikymasi teisų hartijos. Aš pasistengsiu, kad ombudsmeno tarnyba taptų labiau matoma. Tai nereiškia, kad ombudsmenas turbūtinai turi keliauti visur. Jis turi turėti ryšių su Europos parlamento nariais, turbūt ir su nacionaliniais parlamentams, kad būtų žinoma, jog yra apeliacinės organas, jeigu yra kažkoks nepasitikėjimas ar įtariamas mm, dėl Europos institucijų darbo. Aš būčiau patikima, reaguojant greitai, reaguodama greitai į skundus. Žinau, kad ponas e, Diamandūros ir jo pirmtakas bandė paspartinti procedūras. Aš manau, kad galima dar labiau jas paspartinti galbūt sukūrus tą greito reagavimo procedūrą ir ją naudojant e, dažniau. Jeigu vidurkis yra 11 mėnesių, tai yra gana ilgas laikas, nebent piliečiai būtų labai kantrus. Aš propaguočiau naują administracinių procedūrų e, teisę ES institucijose. Visos valstybės turi tokius įstatymus, bent jau Vokietijoje, kitose valstybės narėse yra privalomas įstatymas taikomas. E, čia mes neturime tokio įstatymo, tik tai kažkokį kodeksą. To nepakanka. Ir e, parlamentas turėtų panaudoti priemonės kylančias iš Lisbonos sutarties. E, ir jau Anksčiau žinome, kad panas Diamanduros atsistatydins. Manau, kad e, išteklių valdymas yra svarbus, tų išteklių vis mažėja ir reikia, kad ombudsmenas suprastų, jog tai yra svarbu, bendradarbiavimas su Europos parlamentu, kuris yra natūralus ombudsmeno partneris, reikia bendradarbiauti optimizuojant išteklius, nes yra tam tikrų sinergijų ne tik informacinių technologijų, bet ir kitose srityse, kur reikėtų paieškoti, kur staupyti e, lėšų. Na ir pagaliau toliau plėtotis ryšius su Europos parlamente, ypač su jūsų komitetu. Aš manau, kad e, tas geras darbinis bendradarbiavimas gali būti gerinamas ne tik techninę prasme, e, interneto svetainių prasme, bet taip pat, mano nuomonė, ir ombudsmeno vizitai peticijų komitete neturėtų būti kažkokio didelio rango įvykiai, o tam tikras būtinas darbo tvarkės punktas, kad ombudsmenas žinotų, ką veikia peticijų komitetas ir kad visi peticijų komiteto nariai galėtų lengvai pasikalbėti su ombudsmenu. Tuo pat metu manau, kad santykių gerinimas e, su parlamento nariais reiškia, kad jūs turite teisę E, būti suinteresuoti skundais iš kliento pusės ir tai reiškia, kad parlamento nariai, žinodami, kad yra skundų daug įvairio kokioje nors vienoje srityje, tai parlamento, teis, parlamento nariai turi teisę žinoti, kas yra problematiška piliečiams. E, tikiuosi, kad patikėjau bent keletą minčių per šį trumpą laiką. Taip pat jūs turite ir mano atsakymus raštu, kurie uh, galbūt yra sudėtingesni, nes tengiausi daug idėjų e, rašyti keletą puslapių. Turiu minčių apie tai, ką daryčiau aš, jeigu būčiau išrinkta ombudsmane. Dėkuoju už dėmesį, mėly kolegos, aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ε, θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις των, των συντονιστών. Toliau klausimai. Pirmasis iš koordinatorių ponas Jar. Ačiū, pana pirmininkė, pana Rodberint. Sveiki atvykusi į mūsų peticijų komiteto. Gal niekas tikrai nedrįstų tvirtinti, kad jums trūksta drąsos. Tokia jūs mes pažįstame kaip labai energingą kolegę, kuri tikrai labai intensyviai dirba. Jis tai tikra kovotoja ir man tai yra simpatiškas jūsų būdo bruožas, kadangi jau e, esate iš mūsų tarpo, tai iš anksto atsakėte į kai kurios klausimus, taigi dabar stakato tempu užduosiu kelis klausimus, e, į kuriuos atsakymą išgirdau. Pirmasis susijęs su bešal, nešališkumu, nepriklausomumu. Europos ombudsmeno tarnybos ir institucijos, nes buvo priekaištavome, kad politikai negali būti nešališki, kaip galėtumėte pakomentuoti. Antrasis klausimas, kaip jūs įsivaizduojate, būtų galima ombudsmeno instituciją padaryti matomesnę Europos visuomenėje, kokią kokiais rezervais pasinaudoti, kokiais svertais. Trečiasis klausimas e, susijęs su žmogaus teisų hartija, kadangi vis e, daugiau peticijų negali būti svarstomos, e, todėl, kad negalima jas svarstant e, pasiremti žmogaus teisų hartiją ir kaip jūs vertinate tą aplinkybę, kad e, hartijos nuostatomis negalima išplėsti e, sutarčių, kad jos nėra sudėdamoji sutarčių. Ir sutarties Europos Sąjungos veikimo dalis ir gali būti taikomas tik tuo atveju, jeigu jie arba hartijos nuostatomis grindžiami konkretus Europos Sąjungos teisės aktai ir komisija dažnai uh, kratosi atsakomybės dėl atitinkamų skundų, nepateikia atsakymų dėl to, kad tariamai <clears throat> tais atvejais negalima remtis hartijos nuostatomis. Taigi tiek. Ačiū. Ačiū, ponai Bostinar, žodis. Thank you very much. Labai ačiū. Ponė Dagmarot Peren. Šiandien kalbame ne tik apie kitus klausimus, bet ir apie tokius dalykus kaip kandidato e, neutralumas, nešališkumas, nepriklausomas. Visi e, žinome, kad prisistatydami visi kandidatai savo, kad yra nepriklausomi. Vienintelė problema paskui yra, kaip jie e, elgėsi pradėję dirbti. Tai man yra labai svarbu. Nepriklausomumas einant pareigas. Toks mano pirmas klausimas. Antras dalykas yra profesinė patirtis, pasirengimas kandidato, pradedančiai eiti pareigas, e, tinkamumas pasirengimas įgyvendinti veiksmus, kurie numatyti sutartyse ne tik pagristi gera valia to kandidato. Dabar kiti klausimai. Kaip ketinate pagerinti gero administravimo ir skaidrumo standartus visais es institucijų lygmenimis? Egzistuoja skirtingi standartai. Europos parlamentas yra pati skaidriausia institucija, o taryba yra pati neskaidriausia, o komisija yra tarsi viduryje. Ar galėtumėte užtikrinti, kad dabartiniai skaidrumo standartai pakankamai neblogai būtų visose trijose institucijose dėgiami? Jeigu jūs būtumėte išrinkta, ar galima e, tikėtis, kad ombudsmenė Dagmar e, Berint e, įgyvendins sprendimus, kuriuos priėmė, patvirtino Europos parlamento nariai. E, galbūt bus galvojama apie kokį nors Elksinos kodeksą, etikos kodeksą visoms trims institucijoms. Mes esame savo pasitvirtinę uh, E, veiklos kodeksą, bet jeigu pažiūrėsime į kitas dvi institucijas, tai yra skirtumų, gal ko nors iš jūsų konkrečių veiksmų galime tikėtis. Jūs esate e, Vokietijos atstovė ir turite labai patingos patirties Europos parlamente. Kaip jūs, e, jeigu jūs būtumėte išrinkta, patartumėte E, komisijai e, dėrėti su JAV dėl laisvosios prekybos ir investicijų sustarimo, e, dėl tų dalykų, kurie susiję su ombudsmeno kompetencijomis, pavyzdžiui, žmogaus teisų ir panašus klausimai. Ačiū. Dėkuoju, ponia Buštinaru. Turime 40 minučių tik tai atsakymams. Ponia Aukien toliau. Labai ačiū. Dagmar, prisimenu, kad vieną kartą mes apie kažką e, kalbėjome, kalbėjome frakcijoje ir aš pasakiau, aš nebijau e, Dagmaro derint. Aš manau, kad e, jūs esate labai patyrusi politikė ir man malonu vienoj pusėje būti su jumis, bet aš taip pat pasakysiu, kad jūs nesate nešališka. Jūs esate labai stipri, bet argumentas dėl nešališkumo yra gana silpnas. Jūs kalbėjote apie e, tai, bet aš esu, iš, jūs sakėte, aš išrinkta esu parlamentarė ir aš esu nešališka, bet mus renka partijos e, gyventojai, e, pusė gyventojų ne vieno iš mūsų tikriausiai nėra išrinkę. Jūs esate labai stipri politikė, man jūs labai patinkate, bet nemanau, kad jūsų argumentas apie nepriklausomą yra stiprus. Ir jeigu jūs būtumėte administratorė, e, mes e, Danijoje bent jau administracinės teisės rytyje turime labai gerą apibrėžimą apie nešališkumą interesų konfliktą. E, yra E, numatyti, e, apibriežti labai aiškus kriterijai. Nereikia niekieno įtikinėti, galima pasižiūrėti paprasčiausiai. E, piliečiai gali pasižiūrėti į jūsų postą ir pamatys. Netgi tie, kurie jūs labai gerbė, vis tiek laikys jūs labai šališką. Ir aš kalbėjau su E, kažkuo, kad nepradėkime diskusijų dėl politinių kandidatų, nes kažkas iš jų gali būti išrinktas ir kas tada bus. Taigi matome, kad žmonės bijosi, nuogastauja, kad paskui bus nubausti palaikydami vieną ar kitą kandidatą. Ir jeigu jūs būtumėte palikusi kaip Jakob Suderman e, parlamentą kuriam laikui, jis ilgai e, buvo, ilgam laikui palikęs parlamentą, jūs galbūt tada galėtumėte būti stipri kandidatė, bet dabar iš išorės žiūrint jūs negali, jūsų negalima laikyti nešališką kandidate, bet aš tikiuosi, kad e, neišsigąsiu jūsų kaip ir anksčiau, kad sakiau, aš jūsų nebijau. Ponas Čičičeris. Ačiū pirmininkė. Dagmar, e, brangi kolegė, labai malonu klausytis jūsų kalbančios pas mus. Pirmasis pastebėjimas ir klausimas. E, jūs esate labai patyrusi, tą žinau, iš uh, E, savo darbo. Jūs mokate sutvarkyti viską labai gražiai, spręsti problemas. Tai yra puikia savybė kandidatui į ombudsmeno postą, bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad jūs neatsispirėte pagundai taip gerai įsikipti į plaukus jūsų politiniams oponentams. E, taigi yra politinio nepriklausomumo elementas. Jūs kalbėjote pradžioje apie tai, bet jums būtų iššūkis mums, mus įtikinti parlamente, kad galite e, nuo neutralios pozicijos, idealiai, kad galite perėti prie neutralios e, veikėjos ir apolitiškos, tam tikrą prasme, savo naujame poste galbūt galėtumėte pateikti kažkokių man daugiau. Mm, mane, mane įtikinančių argumentų. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia e, populiarinti ES, nes kyla vis didesnis nepasitikėjimas, nepasitenkinimas. Ar jūs manote, kad tai iš tikrųjų yra ombudsmeno vaidmuo? Man atrodo, kad e, plačiajame kontekste labiau Europos komisija turėtų tuo užsiimti tokia paraštinė pastaba. Kolegos jau ir taip yra numatę jums labai ambicingų užduočių, bet jūs sakėte, kad reikia e, labai realistiškai žiūrėti. Ir kažkas sako, kad mums reikia daugiau Europos. Aš dabar nepradėsiu tų diskusijų, bet aš pasakiau, kaip sakiau viena iš, vienam iš šitų kolegų E, tai tikriausiai gali būti, kad e, tada atsiras daugiau darbo e, ombudsmenui. Galbūt tai yra toks samokslas labai gudrus. Pone Salavrakos. Dėkui, pirmininkė. Mes pažįstame kolegę, jos įspūdingas labai gyvenimo prašymas, ji labai dinamiška yra. E, ir ji labai gina mūsų instituciją, bet kaip užtikrinsime, kad ombudsmeno sprendimai būtų įgyvendinami, nes, kaip žinia, ombudsmeno ombudsmeno institucija nėra teisminė. Ombudsmeno e, sprendimus gali gyvendinti, valstybės narės gali jų ir negyvendinti. Jos paprasčiausiai gali elgtis kaip išmano. Jeigu jūs esat, būsite paskirta išrinkta, kaip jūsų nuomonė ombudsmeno vaidmenį būtų galima išplėsti? Kitas pastebėjimas. jūs kandidatuojate kitiems, e, tik tai dėl kitų, kitiems metams iki kadencijos pabaigos, o toliau neketinate kandidatuoti, galbūt jūs e, paaiškinsite tai. Galbūt čia įvyko kažkoks nesusikalbėjimas. Jeigu jūs e, ketinate būti, ar jūs ketinate būti ombudsmene tik tai iki kitų metų pabaigos, ar tada jūs vėl kandidatuosite Europos parlamentą, galbūt norėsite užimti kokią nors politinę poziciją e, Vokietijoje? Pone Rodberant atsakys, o paskui spontaniški paklausimai. Labai ačiū pirmininkė. Aš sugrupuosiu kai kuriuos klausimus ir į panašius atsakysiu kartu ponas Jaras, ponas e, Bostinaro, ponia Aukin klausė panašiai. E, e, aš noriu pasakyti, kad mes kartais bijome panašių dalykų, bet nežinau, ar aš kam nors sudėgiau pagrindo manęs bijoti. Bet e, praeitie esu jau įrodžiusi, kad jeigu aš tikiu kuo nors, tai labai aiškiai tą pasakau ir kaip jūs visi žinote, mano darbas visuomet buvo mm, teisėkuro ir tam reikia daugumos. Aš e, nesu tokia panašiai britus kaip jūs e, Džels ir aš galbūt taip neapibrėžčiau e, politinio oponentų kaip jūs ir niekuomet taip jau nekipčiau jiems į plaukus, kaip kad jūs sakėte. Aš buvau išauklėta taip, e, kad e, elgčiausi su žmonėmis taip, kaip norėčiau, kad su manimi jie elgtųsi. Dabar dėl nepriklausomo ko klausė Margaret. E, Polit... Jis sakė, kad politikai nieko met nėra ša... E, nešališki ir aš nebus tokie. Beje, aš nesuprantu to argumento. Netai, netai pasakiau. Galiu suprasti, ką sakote, bet negaliu pritarti. Nešališkumas ir nepriklausomumas. Kalbėkime apie tai kartu. Tai reiškia, kad politikas e, panašių atveju net netraktuotų e, taip pat. Aš konkrečiau pasakysiu, mes kaip Europos parlamento nariai esame e, piliečių tarpininkai, mes gauname labai daug e, laiškų, e, iš piliečių, kartais jie susiję su ES problemais, kartais ne, jie gali e, skustis dėl gyvūnų gerovės ar panašių dalykų. Ir aš nepriklausomai, nešališkai ir lojaliai turi, turiu atsakyti jiems, aš neklausiu jų, ar balsavote e, rinkimuose Europos parlamentą. Ne vienas e, politikas to neklausė. Aš esu lojali tarpininkė sąžininga tarpininkė. Ir paskui galiu pasakyti, kad jeigu turite dar problemų, kreipkitės į ombudsmeną. E, nešališkumas yra objektyvus darbas. Niekas niekuomet neįrodys, nepasakys, kad kažkas yra tikrai absoliučiai objektyvus. Net ir e, apie nepa Europos parlamento narius tą patį galima pasakyti, bet niekas e, nenukrito iš dangaus, e, visiškai nekaltas. Net ir pirmasis ombudsmenas, jis nebebuvo Europos parlamento narys, bet nepaliko savo partijos. E, galiu dar pasakyti, kad abu mūsų ombudsmenai labai aktyviai reiškėsi e, ir buvo labai glaudžiai susijęs su politinėmis partijomis, e, grupėmis. Ir aš nežinau, pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie kitus žmonės, ar jie susiję glaudžiai su katalikų bažnyčia ar ne. Bet jūs e, pažįstate mane. Kai kurių kitų kandidatų jūs nepažįstate, skaitėte tik jų atsakymus. Ir e, ar jūs galite pasakyti, ar jie būtų šališki, ar būtų objektyvūs. Tačiau svarbiausias dalykas yra skaidrumas. Viską daryti labai skaidriai. Ir aš manau, kad politikas ar politinės pažiūrės, bet koks pilietis gali būti politiškas, turėti pažiūrų, politinių. Mes norime, kad visi piliečiai turėtų įsitikinimus, kad dalyvautų rinkimuose. Ir tai negali prieštarauti neša, nešališkumo principui reikia įrodyti tuos dalykus. Ir aš turiu pasakyti, kad politinis aktyvumas, e, ne partijos narystė, yra turtas, o ne e, kažkoks kliuvinys man. E, gali būti, kad bus pasirinkti kiti kandidatai. Aš nebūtinai e, suprasiu priežastis, aš turėsiu gerbti sprendimą, bet aš manau, kad politinės pažiūros yra turtas, o e, nešališkumas reiškia, ro, atsispindi tavo elgesyje ir skaidrume. E, kaip e, užtikrinti matomumą geresnio ombudsmeno, klausė ponas Jar. Tai yra sudėtinga, net ir Europos parlamento nariui sunku tai užtikrinti piliečiai piliečiams, aišku, kartais e, rūpi tik skandalai. Reikėtų pasitelkti plačiau elektroninę e, žiniasklaidą negu kad dabar, Twitterį, Facebooką, nors ir atsargiai reikia su juos naudoti ir manau, kad kai ombudsmenas viešai sustinka trečiosiuose šalyse, niekuomet e, be Europos parlamento nario nereikėtų vykti, tokiu būdu būtų užtikrintas ryšys su institucijomis. Ponas Jer klausė dėl pagrindinių teisių hartijos, nors e, jis susijusi su Lisabono statės šeštuoju straipsniu, e, bet e, E, reikia galvoti, kaip žengti dar vieną e, žingsnį, galvoti apie Europos tarybos žmogaus teisų konvenciją. E, kiekviena valstybė narė turi laikytis jos reikalavimų taip pat. Džels Čičester. Aš ne visai supratau, ponė Jarkai, jūs sakėte apie nusiskundimus valstybių narių dėl to, kad ombudsmenas neatsako už nieką. Galbūt bus skundžiamasi dėl nacionalinės problemos ir e, Europos ombudsmenas, Europos Sąjungos ombudsmenas e, nebuvo susijęs su tuo. Jeigu aš neteisingai supratau, tai gal man paaiškinkite. Gal angliškai tada man paklausti jūsų. Nieko baisiausia problema, tiesą sakant, susijusi su tuo, kad negalima remtis panės teisės hartijos nuostatomis, nes valstybės narės nėra e, įgyvendinusios galiojančių teisės aktų. O dabar jau supratau, sako kandidatė, jeigu atsirastų kokia nors galimybė visuomet uh, E, būčiau linkusi taikyti pagrindinių teisų hartijos nuostatas ir aš visuomet laikausi tokio požiūrio tiek dėl e, e, Europos tarybos priimtų nutarimų, tiek dėl žmogaus teisų konvencijos. Aš manau, kad stengčiausi būti, padaryti savo veiklą kuo skaidresnė, jeigu pradėčiau dirbti šį darbą, nes tą puikiai žinote, kaip galėčiau pagerinti institucijos skaidrumą, institucijos veiklos skaidrumą. Aš manau, kad e, mums reikėtų priimti privalomus teisės aktus, kurie galiotų visoms institucijoms, nes aš manau, kad e, didžioji dalis mūsų veiklos ir susijusi su to, kad turime arba stengiamės įtikinti e, asmenys, su kuriais bendraujame tam tikrų mūsų pasiūlymų prasmingumu, kalbant apie Elgesio kodeksą ir tinkamos, e, tinkamo administravimo praktiką nu, kad e, galėtume per dešimt mėnesių pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Kalbant apie visų trijų institucijų skaidrumą, ponas Bostinaru puikiai apibūdino Europos tarybą. Nežinau, kiek laiko aš turėjau kovoti e, vadovų tarybą. E. Ne. <clears throat> Nežinau, kiek laiko turėjau už tai kovoti, kad mes turėtume galimybę uh, E, susipažinti su klausimais, e, kurios susvarsto Europos tarybos darbo grupės ir vis dar negauname tokios galimybės ir iš tiesų tokia institucija negali būti laikoma skaidrė ir demokratinė. Kaip aš ketinu atsispirti lobistų grupių įtakai aplinkosaugos komitete, lobistų įtaka yra nemaža ir tai taip pat parodo, kad per pasiruos 15-20 metų padidėjo ir mūsų parlamento įtaka, tačiau mes turime aišku Elgesio kodeksą, privalome jo nuostatų laikytis teisėkuros veikloje, rendami teisės aktų pasiūlymus, mes privalome pateikti informaciją, su kokiais lobistais esame susitikę e, ir jūs Galite įsivaizduoti, kaip lobistai e, pradeda baimintis po to, kai e, paprašo susitikimo ir kai prieš susitikimą jos informuoja, kad gerai aš su jumis susitiksiu, tačiau turėsiu apie šį susitikimą viešai informuoti. Tai mano specializacija yra maisto sauga ir visuomenės sveikata. Ir puikiai žinote, kad e, Europos ombudsmenas E, taip pat e, turi rūpintis tuo, kad piliečių teisės ir interesai būtų apginti, tačiau taip pat privalo pasirūpinti, kad galiojantis teisės aktai būtų tinkamai gyvendinami. Margaretė taip pat e, kalbėjo savo klausime apie nešališkumą šiuo atžvilgiu. Kaip ir panas Čičisteris, aš kaip jau anksčiau minėjau, manau, kad galiu būti nešališka. Taip pat būtina aiškiai apibrėžti savo pozicijas tam, kad žmonės jas žinotų ir e, skaidriai tų pozicijų laikytis. Ir tai yra svarbiausia. O, o dėl viso kito garantijų suteikti negalime, nes visi gali jums garantuoti viską, aš to nenoriu daryti, galiu tik pasakyti, kad savo darbais įrodžiau dėrėdamasi dėl kompromisų su kolegomis parlamente, kad aš esu nepriklausoma ir nešališka ir kad aš galiu e, taip pat nepaisyti savo e, politinės frakcijos e, instrukcijų ir pozicijų, jeigu manau, kad tai man nepriimtina ES vaidmens stiprinimas nėra priskirtinas ombudsmeno funkcijoms, tačiau ombudsmenas privalo užtikrinti, kad būtų tinkamai elgiamasi su piliečiais ir kad valstybėse narėse teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir Jungtinėje karalystėje ES teisė įgyvendinama tinkamai. Tačiau kitos šalis taip pat turi tinkamai elgtis, ombudsmenas privalo to pasirūpinti. Manau, kad e, idealiausia padėtis būtų tuo, tokia, jeigu kiekvienoje institucijoje generalinio direktoriaus lygmenių būtų rūpinamasi tuo, kad administracija elgtųsi tinkamai ir kad būtų specialus pareigūnas paskirtas atsakingas už šios klausimus. Ir tuomet piliečiai aiškiai matys, kad viskas vyksta gerai ir kad ombudsmenų institucija veikia tinkamai, ponė Salafrakos, galbūt neaiškiai išsireiškiau, prieš kurį laiką jau nusprendžiau nekandidatuoti Europos parlamentą. Kitose rinkimuose savo partiją apie tai informavau jau prieš metų pabaigoje. Ir aš taip pat nekandidatuosiu į savo šalies parlamentą. Aš e, dirbs Europos parlamente iki kadencijos pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar būsiu patvirtinta ombudsmenė ar ne. Ir jeigu būsiu išrinkta ombudsmenė, tai dirbsiu visą kadenciją, nepaisant to, ar to tikite ar ne. Ir e, dabar tikrai negalima e, taip tvirtinti e, apie tai, kas bus, iš anksto nežinot. Pono Kešmanai žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo to, e, kad man patiko su jumis dirbti per pastarosius 14 metų, jūs man labai patinkate, tačiau tai, ką sakau, tikrai nėra asmeniška. Aš manau, kad jeigu Europos ambutsmenu išrinksime šio parlamento narį, tai dar labiau nutolsime nuo savo piliečių. Jūs e, minėjote tokius žodžius kaip e, kuklumas arba tarpininkavimas. Aš, aš nemanau, kad e, tai jūsų asmenės įvės, nes dažnai aš pastebiu, kad jūs paprasčiausiai mm, e, kartais nenusiteikusi esate bendrauti su asmenimis, kuriems neprimtinas jūsų požiūris. Ir e, Jakobas Sjoderminas, tiesą sakant, prieš pradėdamas e, dirbti Europos ombudsmenu sustabdė savo narystę partiją ir tik po to vėl grįžo į partiją, kai baigė kadenciją. Margaret Aukin ir aš, nors e, esame vertinami kaip įtakingi parlamento nariai, jaučiame, kad kartais yra sudėtinga su jumis bendradarbiauti, toks susidaro įspūdis, tai kokiu veiksmu ketinate imtis, kad tas įspūdis pasikeistų. Ir Ką Jūs manote apie 2001 metų reglamentą 1049 dėl e, prieigos prie oficialių dokumentų ir kokius svarbiausius klausimus reikėtų spręsti peržiūrint šį reglamentą ir galiausiai noriu paklausti, ar pati balsuosite už savo kandidatūrą ir jeigu laimėsite vieną balso persvarą, ar laikysite tokį e, balsavimo rezultatą teisėtų jeigu nesulauksiu jūsų atsakymų, e, tai tik dėl to, kad e, turiu kitą sustikimą su savo biuro nariais, tačiau mes įrašysime jūsų atsakymą, bet kokia atveju, kadangi jis yra transliuojamas internetu. Ačiū, ponas e, Martynės. Šiandien ryte kalbėjau apie kai kurios dalykus. diskutuojant su kitais kandidatais. Ir tuos pačius klausimus norėčiau užduoti, kaip ir šiandien prieš pietų. Mane šiek tiek stebina. kad čia visiems labiausiai rūpi ombudsmeno bešališkumas, nepriklausomumas kolegoms. Tik tai šis dalykas yra įdomus, e, jiems galbūt nelabai įdomu, ar kandidatai yra pakankamai kompetentingi, energingi, ar sugeba ryštingai nusekliai veikti, jiems atrodo tai nesvarbu, vertinant kandidatūras. Taigi Atrodo, kad e, visai nesvarbu, ar kandidatai išmano teisės, ar turi kitų gebėjimų, ar gali dirbti nusekliai, atrodo, kad e, visiems į tai nusišvilpti. Man e, aš tokios nuomonės nesilaikau. Ar galbūt mes manome, kad visi kiti kandidatai turi šias savybės, kurias ką tik minėjau, apie kurias niekas neklausė. Aš Dagmarot Berintį žinau labai ilgai, pažįstu labai ilgai, o kitus e, tik tai dešimt minučių e, turėjau galimybę pažinti, taigi per tas dešimt minučių yra pakankamai sudėtinga susidaryti objektyvę nuomonę. Uh, Nepriklausomai nuo to, ką dabar čia sakiau, suprantama, kad bešališkumo klausimas yra labai svarbus ir jau keletą žodžių minėjau šiandien ryte dėl to nešališkumo ir aš jaučiuosi tam tikrą prasme užsipultas, kuomet girdžiu teiginius, kad norint kandidatuoti į ombudsmenus, negalima būti politinės partijos nariu ar parlamento nariu. Aš e, ryštingai prieštarauju tokiems teiginiams, nes e, galbūt e, didžiausias mano gyvenimo trūkumas buvo susijęs su to, kad per 40 savo gyvenimo metų neturėjau galimybės tapti politinės partijos nariu, dėl to, kad buvau priverstas sėdėti kalėjime. Tai jeigu jūs bandote dabar tvirtinti, kad narystė politinėje partijoje galėtų būti laikoma dėme tam tikro pareigūno karjeroje, tai aš manau priešingai e, tai turėtų būti laikoma garbingų dalykų. O dabar grįžtant prie nepriklausomumo klausimo. E, daug metrų diskutuojama apie kai kurių kandidatų ideologinę nekaltybę. Nu, tikrai negalime manyti, kad jau tokio amžiaus sulaukus galima ideologiniu požiūriu būti nekaltam. Galima atvirai apie tai kalbėti ir gerai, kad esate sukaupę tam tikros politinio gyvenimo patirties, nepriklausomai nuo to, kokia ji yra. Ir tie trys kolegos, kurie e, ideologinių požiūrių, požiūrių yra šališki, tai nereiškia, kad e, yra blogi kandidatai. Taigi užduosiu Dagmarai ir tą pat klausimą kaip ir kitiems kandidatams šiandien ryte. Jeigu Europos parlamentas šiandien dėja dabar nesugebėtų. Atleisti ombudsmeną iš užimamų pareigų. Tačiau vis tik tai pareikalautų parlamento narių dauguma e, tavęs e, atsistatydinti, jeigu būtum ombudsmenė. Tai e, man reikštų visišką nešališkumą ir nepriklausomumą. Tai parlamentas paragintų tave atsistatydinti. Ar sutiktum? Ir tai būtų ne tik nepriklausomumo garantija, tačiau taip pat ir veiklos veiksmingumo garantija. Paliekant parlamentui teisę pareikalauti atitinkamo pareigūno atsistatydinimo dėl netinkamai atliekamo darbo. Man tai yra svarbiausias kriterijus vertinimo. Šiandien iš vieno savo tautiečio girdėjau pasiūlymą pakeisti statutą, pakeisti teisės aktus uždraudžiant e, politinių partijų nariams arba parlamentarams kandidatuoti į tokias pareigas. Žinau, kad e, tai yra jokinga. Ir tikrai tokius nuostatas patvirtindami mes e, Jeigu norėtume keisti šias taisyklės, tai parlamentas e, turėtų gauti teisę balsų daugumą, paraginti atitinkamą pareigūną atsistatydinti. Pavyzdžiui, konstatavus, kad jis nėra pakankamai nešališkas. Taigi vienintelis klausimas, jeigu parlamentas tavęs paprašytų atsistatydinti, paragintų ar atsistatydintum ar ne. Ačiū, ponė Vėrat, man atsiprašau, kad pavėlavau į sustikimą. Ačiū, noriu tavęs paklausti, kolegė Rodberint, to paties klausimo kaip ir kitų kandidatų. Kaip jūs vertinate dabar biudžetinę padėtį ombudsmeno institucijos, galbūt būtų galima pagerinti E, šios institucijos veiklą artimiausių metų siekiant veiksmingiau panaudoti turimus išteklius ir veiksmingiau spręsti piliečių problemas. Vienas iš kandidatų teigia, kad būtų galima veikti veiksmingiau, dirbti veiksmingiau ir be ypatingų struktūrinių reformų. Taigi būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kolegai, noriu pasakyti, kad e, manau, kad jog mūsų kolegė Rodberint e, dėl savo energijos, e, yra tikras energijos užtaisas, yra visiškai tinkama užimti šias pareigas. Pirmininkė, aš jos taip gerai nepažinojau, tačiau dabar jau esu to įsitikinusi. Um, Na, matau, kad laikas baigėsi. Ačiū, Maiklai, kad atidėjai savo sustikimą ir pasilikai čia, e, nes malonu kalbėtis tiesiogiai visgi. Pirmiausia, manau, kad mes visi šioje salėje, jūs patys, pažvelgiai veidrodį, kaip ir aš, darome viską su aistra ir tikslu. Mes norime, kad e, galėtume patobulinti, pagerinti ir piliečių gyvenimą. Ir jeigu tai reiškia, kad atmesnai žiūri į kitų nuomonės, tai tikiuosi, kad aš to nedariau. Tai nebūtų e, pagarba kitiems. Ir nemanau, kad jūs tai būtumėte darę. Taigi turiu pasakyti, kad, tai, kad e, kai jūs sakėte, kad aš atmesnai žiūriu į tuos tas nuomonės, su kuriamis nesutinku, tai turbūt nelabai. Netgi prieš 35 metus, dabar aš esu vyresnė, kantresnė, aš daug išmokau parlamente, išmokau siekti kompromiso. Čia, prieš ateidama čia nebūtinai taip maniau. Supratau, kad reikia dirbti už politinių ribų ir geografinių ribų. Dėl to šis parlamentas yra e, toks žavus. Bet tą galima pasakyti ir apie kitus dalykus gyvenime. Jūs paminėjote, kad ponas Sandermanas e, nutraukė narystę partiją. Tai yra kilnus e, gestas. Tačiau nei ponas Sandermanas, nei ponas Diamanduros neatsidūrė nekaltai tame poste. Jie gyveno politinį gyvenimą. Arba aktyvų, arba na, tokį prijaučiantį. Ir aš manau, kad daugelis šių kandidatų taip pat. Aš to nežinau ir aš jų to neklausinėčiau ir jie neprivilėtų atsakyti. Tačiau žvelgdama į juos aš galiu nuspėti, kad jie ryšių turi. Nes kitais atvejais tokios tarnybos valstybėje negautum, jeigu neturi ryšių. Tačiau aš dėl to neturiu skūstis, nes <clears throat> svarbiausia, kad jie dirbtų savo darbą. Aš neteisiu jų dėl to, kad jie gali būti artimi kažkuriai tai politiniai grupiai ir panašiai. Ir tai neikti būtų naivu. Žinau, kad tu esi įvairus, įvairių dalykų apie tave galima pasakyti, bet tikrai nesi naivus. Su manimi nebūtinai sunku susitarti, tačiau aš, aš ginu įsitikinimus ir aiškiai tai sakau. Aš visada tai aiškiai pasakau. Nepaliekama jokių dviprasmybių. Ir tai gerai, ombudsmenai, jis turi kovoti už priečių teisės, už priečių įsitikinimus ir tai aiškiai pasakyti. Jūs juk to ir norite, kad kažkas aiškiai ir skaidriai tai pasakytų. Ir gerai, kad gaila, kad praėjusią savaitę nepavyko balsuoti dėl rezoliucijos Strasbūrė dėl e, atsisakymo teikti prieigą prie, dokumentą, prie dokumento. Labai gaila, kad mes neapibrėžime, kas yra dokumentas ir prie ko reikėtų turėti prieigą ir kas galėtų tai turėti, kaip tai, tai prieiga suteikiama. Galbūt galėtume toliau dėrėtis bent jau. Ir aš balsuočiau, ar balsuočiau už save, taip, nes aš tikiu, kad esu gera kandidatė, būčiau kvaila, jeigu nebalsuočiau už save, kaip mes e, visi darome. Iš pradžių e, aš būdavau kukli ir susilaikydavau, tačiau visi mano politinio gyvenimo mokytojai sakė, kad jeigu pats už save nebalsuoji, tai manai, kad esi blogas kandidatas. Taigi, aš balsuočiau už save ir iš tikrųjų būčiau gera kandidatė, gera ombudsmenė. Buvo čia taip pat minėti nepriklausomumo klausimai, Mikaelis apie tai kalbėjo. Uh, Martinai, aš Mart, sutinku su tavimi, kad nėra biologinė mm, nekaltumo, visi turi istoriją, visi, ką išklausėte šiandien, turi politinį istoriją, įsitikinimus, gal jūs to jų neklausinėjote, galbūt e, jie būtų tai pasakę, galbūt ne, tačiau niek, visi turi įsitikinimus, nėra neutralių žmonių. Aš taip pat ir aš tikiu piliečių teisėmis ir mano atveju žinotumėte, ką gautumėte. Ką aš daryčiau, jeigu parlamentas nuspręstų, kad manimi nepasitikima. Kaip žinote, pagal sutartį ombudsmenas turi prisiekti teisme. Nežinau, ar čia taip angliškai vadinama, nes skaičiau tai vokiškai. Ir jeigu parlamentas nusprendžia, kad ombudsmenas neturi parlamento pasitikėjimo, jį galima nušalinti, tačiau jeigu taip nuspręstų parlamentas, aš nelaukščiau, kol teismas privers atsistatydinti. Tam, kad aišku, kad negali, jeigu tavimi nepasitikima, tai negali toliau dirbti. Aišku, galbūt ombudsmenas nėra geriausias pavadinimas Galbūt tai turėtų būti vadinamas tarpininkų piliečių atstovų, kaip Ispanija. Ispanijos pavyzdys geras, Prancūzija taip pat. Ombudsmeno terminas nėra visiems e, žinomas. Apie biudžetą taip reikia atsargiau elgtis su biudžetu. Ombudsmeno atveju galbūt šiek tiek atsargiau reikia pažiūrėti, kur daugiausiai išlaidų ir esu įstikinusi, kad galima kažką padaryti visose institucijose. Aš Turiu tam tikrų minčių, kas tai galėtų būti, tačiau galiu klysti. Parlamentas ir ombudsmenas galėtų bendradarbiauti artimiau, kaip parašiau savo atsakymuose raštu, panaudoti sinergiją e, vertimo, vertimo raštu tarnybas panaudojant. Aš manau, kad e, parlamentas nori būti gero bendradarbiavimo pavyzdžių, tai padėtų mums visiems. Ačiū už e, jūsų entuzijazmą. Dabar e, išklausysime paskutinio kandidato po kelių sekundžių. Tai bus ponas Francesco Speroni. Sorry, Uh, είμαστε έτοιμοι. Περώνει. You take the floor immediately. Taigi išklausysime ponas Peronį, jam iškart suteiksiu žodį. Sveiki visi. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad turiu visus gebėjimus ir patirties, kad galėčiau žimti ombudsmeno postą. Gerai esu susipažinęs su ES teise, e, studijuodamas e, universitete, dirbdamas kaip teisininkas. E, gerai susipažinau su šią teisę taip pat 20 metų dirbu parlamente, teisės reikalų komitete. Aš sieksiu būti nešališkas, objektivus ir eiti pareigas gerai veiksmingai, aš nebūsiu šališkas, nesiremsiu jokią politinę partiją, nesivadovausiu jos požiūrių sprendimus priimdamas. Aš suprantu, kad nariai turės pasirinkti ir vargu ar bus renkamasi dėl patirties įgūdžių, bus renkamasi atsižvelgiant į trumpus tam tikrus elementus, nebus laiko pasimokyti ar padirbti bandomai laikotarpį, kad būtų galima įvertinti patirtį kandidatų. Taip pat ir patirtis nėra būtinas reikalavimas. E, nėra reikalaujama nacionalinio musmeno patirties. Aš tokios ir neturiu, bet esu labai patyręs E, kovotojas už priečių teisės, esu visiškai nepriklausomas mm, politinėme, politiniu požiūriu. E, mes dirbame kartu su parlamento nariais, kurie atstovauja labai skirtingoms politinėms, atstovauja skirtingoms politinėms pažiūroms. Ir e, mano tikslas būtų užtikrinti siekti, kad piliečiai suvoktų, jog būtų jų teisės įtvirtinamos labai greitai ES institucijose. Per nelik daug ES piliečių jaučiasi nutolę nuo es institucijos, tarsi yra per nelik toli, o Europos obusmenas turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį kad institucijos ir jų sprendimai kaip galima arčiau būtų piliečių ir aš teiksiu, kad taip ir būtų padaryta. Ačiū, labai trumpai ir greitai prisistatėte. Dabar ponas Jar, koordinatorius. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponui Speronis, sveiki atvykę peticijų komiteto klausimą. Aš e, tą sakiau ir kartodavau jau susitikime su kiekvienu iš kandidatų. Mes sėdime vienoje valtyje, turime dirbti piliečių labui, ginti jų interesus ir teisės, tinkamai svarstydami jų pateikiamus skundus. Kaip, taigi noriu paklausti, kaip įsivaizduojate bendradarbiavimą su peticijų komitetu konkrečiai, kur dar išvelgiate tam tikrų rezervų, kur galima šį bendradarbiavimą būtų pagerinti. Antras klausimas susijęs su tuo, kad jei būtumėte patvirtintas šiuose pareigose, kokie būtų trys svarbiausi darbai, kurių imtumėtės pirmiausiai. Dar vienas klausimas dėl ombudsmeno žinomumo, matomumo Visi sutarėme, kad tai yra svarbi pareigybė Europos Sąjungoje, tačiau visi manome, kad reikėtų bendromis pastangomis didinti šios pareigybės matomumą. Ar galėtumėte pasidalinti su mumis savo mintimis, kaip to pasiekti? Ponas Pan Bustinaru dabar nėra, taigi žodis poniai Aukin pirmiausiai. Pirmiausia kalbės koordinatoriai, po to visi kiti. Pane Vėtman. Gerbimas kolega, vieną klausimą noriu pateikti kaip ir kitiems kolegams, kad pateikiau kitiems kandidatams Tai yra klausimas susijęs su es biudžetu. Matome, kad dabar yra e, taupoma labai. Biudžetas mažinamas, kaip jūs įsivaizduojate biudžeto situaciją ir ombudsmeno instituciją ir darbą. Ar manote, kad mažinant finansavimą gali vis tiek ombudsmenas dirbti veiksmingai, veiksmingiau netgi? Ir Kitas svarbus dalykas dėl tų taupimo elementų ir e, našumo ir veiksmingumo. Kaip jūs įsivaizduojate e, piliečiai iš to e, išloš, ar viskas bus sėkmingai daroma piliečių labui, nes jie mūsų svarbiausias yra taikinys? Ačiū, kad atvykote pas mus. Aš e, manau, kad Europos parlamento nariai yra nepri, nėra nepriklausomi. Mano šalyje labai aiškiai yra apibrieštas nepriklausomumas ir interesų konfliktas. Ir e, tai nėra laik, siema su kažkokiu elgesiu, elgsenos elementais, bet su objektyviais kriterijais Ja, kai žinau, jūs atstovaujate Šiaurės lygai parlamente. Tai e, yra, aišku, politinio žaidimo dalis, bet e, būti ombudsmenu yra visai kas kita. Ir e, Aš nemanau, kad e, e, priklausimas partijai vis tik tai e, yra užtikrina objektyvumą. Dar noriu paklausti, kaip Jūs balsavote praeitą savaitę dėl reglamento 1049 ir kaip ketinate įdėkti paslaugos kultūrą administracijoje, kad piliečiai būtų svarbiausias elementas, o ne institucijų apsauga. Labai dažnai būtent taip yra dabar. Ar Jūs jeigu būtumėte e, išrinktas ar ne, ar jūs galite būti sąjungininkas e, kovojant už didesnį skaidrumą ir atvirumą. Norėčiau sužinoti, kaip jūs kovojate už tai ir kaip darytumėte tai ateityje, jeigu būtumėte išrinktas ombudsmenu. Pono Čičesterio nėra, ponas Lavrakos. E, džentelmeniškai tarpusėje susitarkite, kuris klausite. Ačiū, ponės Peronė, jūs labai aukštai vertinu ir jis yra tikrai nepriklausomas, kadangi mūsų frakcijoje, kurioje dirbame, niekas e, balsuodamas nesivadovauja kokiamis nors instrukcijomis, visi yra tikrai nepriklausomi, tačiau aš nenoriu sudaryti kažkokio įspūdžio, kad bandau peržengti objektivumo ribas, tačiau linkiu kandidatui visokiojo pasiekmės. Ačiū ponai Salafrakos. Daugiau klausimo neturite. Tai ponai Bostinarų žodis. Ačiū pirmininkė. Mes. E turbūt paskutinį kartą koordinatoriai e, teikėme kandidatams klausimus. Dabar e, porą klausimų. Pone Speroni, jūs kaip. E, Jų, jūs turite profesinės patirties, kuri leidžia jums užimti šį postą, bet klausimas susijęs ne tik su profesinė kvalifikacija, bet ir su tam tikromis vertybėmis, įsipareigojimais. Uh, E, už kuriuos kovos ombusmenas. Ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketintumėte pagerinti tinklo veiklą. Tas tinklas buvo įkurtas buvusio ombudsmeno. Ir e, tinklą tarp nacionalinio, e, nacionalinio ombudsmenų ir ES ombudsmeno. Nes bent jau dviejose valstybėse narėse nėra nacionalinių ombudsmenų ir matome, kad yra nesuderintos e, galios prievolės e, Europos ombudsmeno ir nacionalinių ombudsmenų. Ką jūs ketinate daryti, kad būtų sumažinti tie didžiuliai skirtumai? E, dabar peticijų komitete matome, kad Lenk Lenkijos ombudsmenas yra labai galingas, turi labai daug galių, o kiti, kitų galios gana silpnos. Ar galime įsivaizduoti kokį nors pagerinimą, e, kaip nors kokiu nors sumažinimu tuo atotrukiu. Galime tikėtis. Ir kaip jūs, jeigu būtumėte išrinktas, užtikrintumėte, kad gero administravimo standartai būtų e, Europos institucijose visiškai gyventi, kalbu apie parlamentą, komisiją ir tarybą. Uh, ir kaip užtikrintumėte, kad ES standartai taip pat bus perkelti e, gana gerai teisingai valstybių narių sistemas, nes jeigu dabar pasižiūrėsime į gero administracijos, gero administracijos priemonių taikymą, E, Briuselėje standartai e, dėgiami kaip geriausia pažangioji praktika, bet yra šalių, pavyzdžiui, mano šalis Rumunija, jūsų Italija. E, geras administravimas yra visai skirtingai suprantamas. Ką jūs ketinate daryti, kad geras administravimas reikštų tą patį, kad tai reikštų gerą administravimą ir kad e, niekas nebandytų aiškinti, kodėl, pavyzdžiui, kažkas nepasteisino. Ačiū. Dėkuoju, ponė Bostinaro. Tai buvo paskutinis klausimas. Prašom žodis ponui Speroniui. Atsakysiu į klausimus iš eilės. Bendradarbiavimas su peticijų komitetu aišku, yra tai, kad tos dvi struktūros turi labai glaučiai bendarbiauti, nes ombudsmenas yra vos ne atšaka. Europos parlamento įkūrė šią instituciją Europos parlamentas, jisai renka ombudsmeną ir Europos e, parlamento nariai e, e, taip pat gali pateikti skundus ombudsmenui ir prašyti pagalbos. O formaliai kalbant, aišku, yra tai, kad turi būti užtikrintas glaudus bendradarbiavimas tarp peticijų komiteto ir ombudsmeno. E, reikia vengti, aišku, dubliavimus, yra daug panašumų tarp ombudsmeno veiklos ir šio komiteto e, kompetencijos, e, kuriam aš šiam komitetui aš kalbu šiandieną. Ir ombudsmenas turėtų užtikrinti savo matomumą geresnį, reikia taip pat e, veiksmingiau dirbti, greičiau piliečiams atsakyti, nes piliečiai nori atsakymų iš ombudsmeno ir jeigu dėlsiam atsakyti, tai paskui jau nebebus e, net ir svarbu, ar atsakys ar ne. Jisai piliečiams mes galime pasitelkti žiniasklaidą, kad padidintume mūsų matomumą, televiziją, internetą galime pasitelkti. Europos parlamento e, priemonės žiniasklaidos Europos e, parlamentas turi dirbti glaudžiai su ombudsmenu, dėl to mes turėtume turėti galimybę pasinaudoti visomis parlamento žiniasklaidos priemonėmis ir tokiu būdu būtume labiau matomi ir e, galvotume, e, įtvirtinume geriau piliečių teisės. Dėl biudžeto visi norėtų, kad biudžetas būtų didesnis, nežinau, ar ombudsmeno įstaigai skiriamas biudžetas leis e, šios institucijos uždavinius įgyvendinti. Dabar yra sudėtinga atsakyti šį klausimą, reikėtų labiau pasigilinti į jį. Biudžetas. E, dėl biudžeto dar vyks labai e, rimti mūšiai tarp Europos parlamento ir tarybos Ir e, reikės žiūrėti, ar pakankamai skiriama institucijoms lėšų, kad jos galėtų atlikti savo uždavinius. E, ombudsmeno veiklos statutą parengė Europos parlamentas ir e, neaišku, kodėl nebuvo galima apibriežti, kad reikia tam tikras sąlygas e, e, tenkinti, pavyzdžiui, kad kandidatas nebūtų buvęs e, partijos kažkoks aktyvistas ar nebūtų buvęs e, taryboje ir kad būtų aiškiai pasakyti, tokie žmonės, kurie užėmė tam tikras, e, tikrus postus ir tam tikras pareigas, negali kandidatuoti. Asmuo gali pasakyti atėjęs, kad jisai niekada neužsėmė jokią politinę veiklą, bet bus labai sunku patikrinti, ar tai buvo iš tikrųjų. Konstitucinėme teisme e, dirbantis e, pareigūnai taip pat yra tam, užėmę tam tikras e, pareigas, bet jie, ir jie kartais turi nusipimas, dėl kurio kažkada yra balsavę, yra atitinkantis konstituciją ar ne. Manau, kad reikėtų numatyti penkerių metų laikotarpį opi e, nuo to, kai e, kandidatas užėmė kažkokią tai poziciją, postą iki kandidatavimo. E, buvau, buvau pateikęs atinkamų pasiūlymų dėl teismų atstovų, bet jiems nebuvo pritarta. jeigu e, žinai, kad kažkas, su kuo turi reikalo, visiškai laikosi kitokių e, politinių pažiūrų, turi bet kokiu atveju užtikrinti nešališkumą ir aš to principo e, laikausi dėl skaidrumo, taip, aš ypač galvodamas apie Wikileaks pasisakau už viešumą, tačiau reikia taikyti tam tikras taisyklės dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir Europos uh, E, ombudsmenas e, negali užtikrinti, kad bus galima susipažinti su visais dokumentais ir slaptais ir reikia taikyti tam tikras taisyklės. Egzistuoja konfidencialūs dokumentai net ir Europos parlamente, kuris yra labai atvira institucija. Aš pasisakau už atvirumą, už galimybę gauti informaciją, tačiau egzistuoja momentai, kai reikia laikytis e, konfidencialumo, kai negalima susipažinti su dokumentais, iki bus baigtos tam tikros e, procedūros. E, Italijoje egzistuoja įstatymas 0241 ir tai susijęs su galimybė susipažinti su dokumentais, bet E, visuomet reikia laikytis tuome įstatymę numatytų e, nuostatų. Taigi tai negalima suteikti galimybės susipažinti su dokumentais, jeigu egzistuoja pagrindas tam. Jeigu ombudsmenas gali susipažinti su konfidencialia informacija tyrimo metu, bet negali viešinti tos informacijos, tai taip jis ir turi veikti. Pagal reglamentą 1049 reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Dėl e, bendradarbiavimo su nacionaliniais ombusmenais tai yra svarbu. Daug piliečių išvaisto praranda daug laiko, nes jie kreipiasi į ombudsmeną, kuris neturi galių nagrinėti kokį nors konkretų klausimą. Mes turime kaip galima geresnį informaciją pateikti piliečiams, kad jie žinotų, į ką kreitis, kai nori skūstis ir kuris ombudsmenas atsakingas už atitinkamą klausimą. Reikia labai aiškiai kalbėti apie kiekvienos institucijos kompetencijos ribas. Taip, egzistuoja ir subsidiarumo principas. Europos ombudsmenas negali spręsti visų klausimų šitų, kurie susiję su e, nacionaliniu valdžios institucijų kompetencija, bet reikia aiškiai piliečiams pasakyti, kas už ką atsako. Italija nėra ombudsmeno e, ir piliečiai turi žinoti tokius dalykus. Jeigu Italijos parlamentas ar vyriausybė nenori kurti ombudsmeno e, institucijos, tai mes nieko negalime pakeisti. Taip galime bendradarbiauti e, su valdžios institucijomis, siekti kaip galima geresnio rezultato. ponas Diamantūros su nacionaliniais biurais obusmenų bendarbiavo puikiai ir mes tą sieksime daryti ir toliau, kad kaip galima geriau pasitarnautume piliečių interesams. Kaip užtikrinti, kad administracija deramai dirbtų ir kad ne tik tai deklaruotų savo ketinimus popieriuje, bet ir praktiškai juos įgyvendintų. Europos ombudsmenas turi iniciatyvos teisės, neturi laukti, kol pilietis e, kreipsis jį su kažkokiu skundu. Taip, e, žmogus gali e, kreiptis su skundu ir tada ombudsmenas jį nagrinės, tačiau tyrimą galima pradėti ir savo iniciatyvą. Tai labai reikšminga. Dar reikėtų pasakyti, kad e, e, valstybės e, tarnautojai galbūt neturėtų nuolatos bijoti ombudsmeno, bet reikia nepamiršti, kad ombudsmenas gali savo in iniciatyvą pasižiūrėti į administracijos veiklą, kad užtikrintų, jog nepiknaudžiama tarnyba. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Ne. Tuomet e, baigiame klausimą. Dėkoju ponui Speroniui. Linkiu sėkmės jums. Išklausime jau visų kandidatų ir baigsime posėdį. Norėčiau padėkoti Jums ir padėkoti už Jūsų laiką ir apsilankymą pas mus.